Chers euh, collègues, euh, j'espère que vous avez pu. Euh... Gerbiami kolegos, aš tikiuosi, kad jūs pailsėjote, užkandote ir pradėsime mūsų parlamento savaitės antrą sesiją, kuri vyksta vienu metu su e, e kita sesija. E, mes kalbėsime apie nedarbą, jaunimo nedarbą Šiandien kalbėjo Prancūzijos e, senatorius apie e, tai, kalbėjome su nacionaliniu parlamentų atstovais išlaikyti dvi diskusijų temas. Pirmiausia, jaunimo nedarbas iki 17 valandos kalbėsime apie šią problemą, o paskui kalbėsime apie e, korekcinių programų valstybėse narėse, kurios išgyvena finansinius sunkumus, e, socialinis poveikis. Daug kalbama apie um, taupimo priemonių multiplikatoriaus poveikį. E, Tartotinės valiutos fondas atliko analizę ir tai papildė jau egzistuojančią literatūrą šioje srityje. Ir Dabar mes pasikalbėsime apie tai, ar e, tos priemonės turi poveikio e, kiekvienoje valstybėje narėje, valstybėse narėse. Pavasarį e, tarybai turi būti pateikti E, pamastymai apie tai, kokios yra tendencijos Europoje šioje srityje, e, kaip atsiliepia priemonės socialiniai e, situacijai, nedarbui ir panašiai. Prieš pradedant kalbėti šiuo antrų klausimų, pakalbėsime apie mūsų šios dienos posėdį, kaip dirbsime. Jūs tikriausiai žinote, kad būtų galima pagerinti ekonominės politikos eksantę koordinavimą e, trečiais metais jau iš eilės. Mes gyventame taip vadinamą Europos semestrą. Tai yra bendro pobūdžio priemonė, taip pat yra pateikiamos gairės e, atlikus metinio augimo uh, E, ataskaitą. 14 kovo šiais metais bus pateiktos gairės. E, tai e, bus padaryta atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės atsakymus. valstybės narės yra atsakingos už du dokumentus - nacionalinės reformų programas kurios e, numato struktūrinės reformas ir e, konvergencijos ir stabilumo programas. E, tai yra stabilumo ir augimo programo tarsi papildantis dalykas. Mes turime prisiminti, kad kiekvienas e, demokratinio legitimumo etapas būtų užtikrintas šiame procese, e, kad būtų galima pasižiūrėti tai, ką siūlo komisija įvertinti iš šio požio taško ir ką siūlo nacionalinės vyriausybės. Mes kalbėjome apie e, biudžeto starties 13 straipsnį. E, taigi reikia pasižiūrėti, kaip du teisėkuros lygmenys gali susitikti, taip sakant, kad e, kiekvienas atspindėtų savo e, funkcijas e, legitimumo ir demokratinės kontrolės. Ir mūsų aptariamų klausimų, tai yra užimtumas, socialiniai klausimai, kova su atskirtimi, šie dalykai e, yra vertinami nevienareikšmiškai e, teisė, kur e, kiti veiksmai yra susiję čia su valstybių narių kompetencija, bet taip pat egzistuoja biudžeto ekonominės politikos gairės, e, kurių yra pakankamai nemažai šioje srityje. Taigi mes manome, kad turime sustiprinti pajėgumus tų, kurie uh, užsima tuo, kad būtų sprendžiamos socialinės užimtumo problemos, tai yra e, Europos komisija, e, komisaras Sandoras, komisaras Renas čia turi tam tikrų galių ir parlamente e, ekonomikos reikalų komitetas, užimtumo ir socialinių reikalų komitetas dalyjasi savo svoriu. E, Ir jūs taip pat turite savo šalyse atitinkamų struktūrų, kurios atitinkamos už šias rytis. Taigi kyla klausimas, e, kaip užtikrinti pusiausvyrą, kaip žinia veikia šias rytė ekofinas e, vienoje pusėje ir taip pat socialinių reikalų e, ministrai, kurie susitiks vasario 7-8 dieną, kalbės. E, apie jaunimo problemas ir aš esu pakviesta į šį susitikimą, į tarybą. Taigi e, pusiausvė tarptų dviejų tarybų irgi yra labai svarbi. E, dabar turėtume dar. Aš prašau visų esančių salės priekį arba užsičiaupti, atsisėsti arba išeiti iš salės. socialiniai klausimai labai dažnai e, siejami su darbo rinkos funkcionavimo dalykais arba e, ekonomikos priemonių tam tikro ryštingumo išraiška. Mes turime pasakyti, kad vis daugiau klausimų mums kyla nagrinėjant užimtumo problemas, nagrinėjant, nagrinėjant uh, atskirties problemas. Ir tai yra daroma nepriklausomai nuo apibrieštos ekonominės e, politikos priemonių. Daugiau investicijų, geresnės e, augimo politikos vis tik tai nepakaks spręsti užimtumo ir socialinės politikos e, problemams, kurios šiandien yra mums iškilusios. Taigi šiuo, šie klausimai bus šiandien po pietų ir svarstomi. Nekalbėsiu aš dabar išsamei apie užimtumo situaciją, apie jaunimo nedarbą ES. Manau, kad jūs visi puikiai žinote, kokie yra skaičiai. Ir e, ne, neužimsiu daugiau laiko, kalbėdama plačiau apie tos klausimus, bet noriu pasakyti, kad per pirmąją mūsų sesiją kalbėsime kaip tik, kaip minėjau, apie jaunimo nedarbą ir siūlau iškart pradėti diskusijas. Aš pasikvie, pakviesiu pasisakyti e, Graikijos socialinių e, reikalų e, komiteto pirmininką pona Kremastinos ir paskui Ispanijos atstovas kalbės Aspiros Villar. Labai nuoširdžiai dėkuoju Jums, kad sutikote būti pagrindiniais kalbėtojais. E, norėčiau paminėti jaunimo garantiją, yra įgyvendinama ši e, iniciatyva labai sėkminga ir apie ją pasisakys ponė Filatov, kuri atstovauja Suomijos e, parlamentui. Paskui diskusijas baigs du Europos parlamento pranešiai. Dėkuoju taip pat jiems, kad jie nuo pat pradžios darbo e, dalyvauja. Tai yra ponė e, Škridlevska ir ponas Kristensen. E, ponė Škridlevska priklauso APP, e o ponas Kristensen e, socialistų frakcijai, kad užtikrintume pusiausvyrą. E, Taigi, gerbiami pirmininkai, dar prieš suteikdama žodį Jums noriu pasakyti, kad Europos parlamentas e, sureagavo į komisaro Andro iniciatyvą, kuriai pritarė visa komisija ir mes patvirtinome tekstą, kuris yra tarp jūsų dokumentų. Mes reikalaujame, kad e, socialinių reikalų ministrai susitikę e, vasario mėnesį e, svarstytų jaunimo garantijos E, klausimą, priimtus sprendimus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, žmonės negali ilgiau kaip keturis mėnesius būti nežinioje. Jie turėtų uh, netekę darbo uh, gauti pasiūlymą dėl tolesnio mokymo, dėl uh, profesinio mokymo ar panašiai. Ir kitas klausimas yra finansavimas reikia e, siekti, kad Europos socialinis fondas e, galėtų finansuoti šią iniciatyvą ir mes norime, kad Europos taryba e, šioje srityje paremtų komisijos pasiūlymą, numatytų 25 procentus finansavimo. Tai yra svarbu. Ir noriu pasakyti, kad Europos parlamento lygmenių Mes manome, jog būtų idealu, bet aišku, idealą sunku pasiekti. Idealu būtų, kad jaunimo garantija būtų finansuojama iš konkrečios biudžeto eilutės ES lygmenių ir tam tikra prasme e, Europos garantija taptų ne tik viena iš minimalių teisių pripažįstama Europos Sąjungoje, bet taip pat pripažįstama socialinė teisė ir tai galėtų būti tarsi bandomasis projektas, parodantis, ką Europos lygmenių galima padaryti pritaikant automatinį stabilizatorių. Ir tai yra labai svarbi politinė priemonė, kur kas svarbesnė negu kad kitos, apie kurias kalbėjome. Taigi, Manau, kad e, viską pasakiau, jau kalbėjau ir taip per e, ilgai. Nelinkiu jums sekti mano pavyzdžių. E, Dabar suteikiu žodį ponui Kremastinos. E, jūs pristatysite savo e, šalies pavyzdį, papasakokite, kokios priemonės bus taikomos jums ir ką jūs įsivaizduojate. Ir kai, ką galite pasakyti apie jaunimo garantiją. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Nežinau, kaip jūs kreiptis, ar ponia pirmininkė, ar ponia pirmininkė. <laughs> Να, <laughs> kaip ten būtų, kalbėsiu gimtąją kalbą. Πώς γνωρίζετε, η παγκόσμια οικονομική κρίση. Ekonomin... Ekonominė pasaulinė krizė yra, e, aišku, ir Europos krizė. Ir pietų Europos valstybėse ji dar labiau išryškėjo, pirmiausia, Graikijoje pasaulinė ekonominė krizė sukėlė labai daug rimtų problemų. Pirmiausia, išaugo nedarbas, o dėl ši, nuo šios problemos nukentėjo labai daug jaunų žmonių. Aš ne, pristatysiu išsamei jums jaunimo nedarbo e, problemų Graikijoje, bet šiek tiek apie pasaulinį lygį pasisakysiu. Šiandieną Europoje yra labai daug bedarbių. Graikijoje 25-26 procentai žmonių neturi darbo, o jaunimo tarpe Garkijoje, Graikijoje yra daugiau kaip 50 žmonių jaunų bedarbių. E, Didžiausia susirūpinima kelia tai, kad e, nedarbas auga tam tikrų e, ritmų. Kiekvieną ketvirtį matome, kad dar labiau jisai patidėjo. Ir kol kas nematome jokių stabilumo tendencijų. Visai neseniai Graikijos statistikos e, institutas paskaičiavo, kad trečią ketvirtį 2012 metų 3 e, milijonai 700 e, žmonių neturėjo darbo. 24,8 procentai, kitaip tariant, darbo jėgos Ir tai yra daugiau negu 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu. Tai kelia labai rimtas surūpinimą, nes e, vėl e, matome, kad išaugo, išauga nedarbas kas ketvirtį vienu procentu arba dar daugiau. Kaip matote, nedarbo ritmas augimo nedarbo e, didėja, greitėja. E, per pastarosius dviejus metus e, dėl nedarbo, nedarbo srityje išaiškėjo du labai svarbus dalykai. Pirmiausia, taupimo politika neužtikrino augimo ir labai buvo padidinti mokesčiai. Mes išgyvename beprecedentinę krizę. BVP mūsų sumažėjo 4-6 procentais, o rezultatas yra tas, kad užsidaro labai daug įmonių ir valstybė labai greitai e, atsidūrė tokioje situacijoje, kai masiškai skursta gyventojai. E, tai paplitęs e, reiškinys. Ir matome, kad kitose šalyse taip pat e, BVP e, neauga, bet mokesčiai yra mažesni, yra daug. O įmonių, e, kurios veikia Graikijoje, labai daug išsikėlė iš mūsų šalies. Taigi atsirado tam tikrų įvykių seka. Moterų nedarbas yra kita problema. Jų bedarbių yra daugiau, 28 procentai moterų, 21 procentas vyrų. Tačiau 56,6 procentai bedarbių yra jauni žmonės 15, nuo 15 iki 24 metų. Dar vienas labai įdomus dalykas, unikalus mums yra tas, kad nedarbo lygis pirmiausia ypač nėra aukštas tarptų, kurie neturi jokio išsilavinimo. 28 procentai žmonių neturi, jaunų žmonių neturinčių darbo turi uh, diplomą. Vienas be nedarbas. 41 e, procentas tarp bedarbių yra žmonės be uh, išsilavinimo. Jeigu paimsime jaunus bedarbius, tuos, kurie pakliūva į darbo rinką, tai yra 24,7 procentai visų bedarbių. Ilgalaikis e, e, nedarbas, darbo nerandantis e, daugiau kaip e, metus, tai yra 52,6 procentai. Europoje yra 11 milijonų tokių bedarbių. Kitas dar mm, svarbus elementas. Regionuose, kur yra gerai išplėtota infrastruktūra, yra e, mažesnis nedarbas. Pavyzdžiui, Agėjo, Jonijos jūros regionuose yra e, žemesnis nedarbas 11-13 procentų. Tai susiję su tuo, kad yra išplėtota infrastruktūra tose vietovėse, turizmas ir žmonės lengviau randa darbą, skirtingai nuo kitų šalies regionų, kur nedarbo lygis yra kur kas aukštesnis negu šalies vidurkis. Dėl šios priežasties manome, kad infrastruktūros plėtra izoliuotose regionuose ar industrializuotose teritorijose, kur gaminama produkcija eksportui, e, infrastruktūros plėtojimas, konkurencingumo užtikrinimas tokiu būdu e, mums leistų pasiekti geresnių rezultatų, priartėti prie europinio nedarbo lygio. Mes e, įgyvendame priemonės, kad būtų galima stiprinti darbo rinką. Darbo ministerija sausio 10 dieną paskelbė apie veiksmų programą skirtą jaunimo, kovoti su jaunimo nedarbu. Mm, siekiama, kaip galima, mm, veiksmingesnės priemonės taikyti. Taigi tikslas kovoti su jaunimo nedarbu ir tame plane ar strategijoje minima infrastruktūra, kuri yra ypatingai akcentuojama. Baigdamas dar noriu pasakyti, kad e, būtinybė padėti e, labiausiai nukentėjusiems socialiniams grupėms, nukentėjusiems nuo krizės ir įvairių priemonių gyvendinimas, tokių priemonių, kurie padeda kovoti su jaunimo nedarbu, leis e, tvariai spręsti nedarbo problemas. Ačiū. E, labai nuoširdžiai dėkoju ponui Kremasnes, kuris yra socialinių reikalų komiteto pirmininkas Graikijos parlamente. E, e, dabar suteiksiu žodį užimtumo komiteto pirmininkų Ispanijos kongrese žodį, bet dar pasakysiu, kad turime šiandien mėlynus lapus mūsų sesijai E, tie, kurie norite dalyvauti e, diskusijoje, e, užpildykite tą lapą. Mes jau devynis prašymus suteikti žodį iš nacionalinių parlamentų gavome. E, dabar pasakysiu, kad parlamentas rengė dokumentą, dėl ko jau mes esame balsavę. Tai ir mm, pranešimą rengė ponė Fontanė, tai yra susijęs su Europos semestru, taigi bus galima ir apie tai pakalbėti. O dabar suteiksiu žodį Jose Eugenijos Piros Vilar, kuris yra Ispanijos parlamento e, ekonomikos užimtumo komiteto pirmininkas. Prašom. Tardes, gracias, Labadiena. Dėkuoju poniai pirmininkiai, dėkuoju parlamentui už galimybę kalbėti šiame susitikime. Šis susitikimas yra labai svarbus, svarbus apskritai šitas formas, kuris leidžia keistis nuomonėmis su Europos parlamentu. O jaunimo nedarbas Europoje yra labai didelė problema, kai kuriuose problem... šalyse situacija iš tikrųjų yra dramatiška, kadangi jaunimo nuo 16 iki 30 metų Nedarbas mūsų šalyje siekia 55 procentų, tai reiškia, kad 5 milijonai jaunų žmonių neturi darbo ir taip pat studijų vietas. Europos komisija gruodžio 5 dieną paskelbė e, rekomendacijos projektą dėl garantijų jaunimo užimtumui skatinti ir šitas pasiūlymas. Gru sausio 16 dieną rado pritarimą ir parlamente. Taigi kokia situacija Ispanijoje, turint omenyje jaunimo nedarbą, yra priimamos įvairios politinės priemonės, taip yra Hoj vyriausybė priėmė atitinkamą įstatymų paketą, pagal kurį turės būti mažinamas biudžeto deficitas, užtikrinamas desnis skaidrumas, formuojant biudžetą, taip pat numatytos bankų ir finansų sektoriaus reformos yra numatyta paskatų skatinti e, augimą, kovoti su mokesčių vengimu, taip pat yra numatytos papildomos socialinės išmokos, taip numatyta įgyvendinti švietimo reformą. Dan. Visos šios reformos turės padėti palaipsniu pažaboti krizę ir užtikrinti papildomų darbo vietų ypač jautiem, jauniems žmonėms. Bet tam reikalingos atitinkamos specifinės priemonės darbo rinkoje. Darbo rinkos reformos bus įgyvendinamos ekonominės krizės akivaizdoje ir todėl reikia numatyti papildomo lankstumo. 2012 metai buvo kooperatyvų metai, kadangi būtent kooperatyvinės bendrovės buvo tos, kurios kūrė papildomas darbo vietas, o tuo tarpu kitose verslo įmonėse buvo karpami atlyginimai, naikinamos darbo vietos, Taigi darbo e, rinkos reforma pasiteisino ir jos pasiekoje 2012 metais svarbiausias Ispanijos automobilių pramonės gamintojas investavo didelės sumas į šią pramonės šaką. Per 14 mėnesių keletas tūkstančių jaunų žmonių pasirašė darbo sutartis, buvo priimta 150 įvairiausių programų skatinančių jaunimo užimtuvą. 2012 metų lakryčio mėnesį buvo sukurti pagrindai dualiniam mokymui. Ir šitas įstatymas leidžia darbuotojams maty, ma, mažinti socialinės įmokas. Ir dėl to tokių mokymosi sutarčių padidėjo 10 procentų. Dabar maždaug 60 tūkstančių tokių sutarčių yra sudaryta ir tai yra dvigubai daugiau lyginant su praėjusiais metais. Tai reiškia, kad kovojant su jaunimo nedarbu, jaunimo, kurio amžius yra mažesnis negu 25 metai. Situacija nėra pati palankiausia, tačiau vis dėlto matosi tam tikras vilties šviesulys, ypač kai kalbame apie užsienio prekybos balanso deficito mažinimą. Buvo priimta šimtas priemonių, kurios garantuotų jauniems žmonėms pajamų šaltinį, taip pat numatytos paskatos, kad jaunimas būtų įdarbintas pagal neterminuotas sutartis, kad būtų kuriama papildomai naujų darbo vietų jaunimui. Taigi imamasi priemonė tik tai viešajame sektoriuje, bet ir socialinės e, įstaigos, tarnybos, taip pat socialinės verslo įmonės imasi iniciatyvų, skatina privačias iniciatyvas ir tai padeda mums siekti tų nusibrieštų tikslų. Tai yra e, perkelti dalį socialinės atsakomybės ant įmonių pečių. Taip pat jaunimo garantijų priemonės yra svarstomos, dėl jų bus apsispręsta artimiausių metų. Yra numatyta, kad visi jaunuoliai iki 25 metų amžiaus gautų galimybę mokytis arba dirbti, gauti kokybišką mm, mokymosi vietą, stažuotę ir kad jie be darbo arba be mokslo nebūtų ilgiau kaip keturius mėnesius. Ispanijos užimtumo ir socialinių reikalų ministrė pasisakė už tai, kad savarankiškai dirbantys asmenys mokėtų mažesnės socialinės įmokas. 30 procentų įmokos yra sumažintos artimiesiems dviejiems metams. Taip pat yra numatyta, užskaityti tą e, nedarbo laiką į darbo stažą. Svarbu, kad žmonės imtųsi verslo veiklos, dirbtų savarankiškai, bet to reikėtų paminėti ir kitą įstatymo projektą, kuriame yra numatytos priemonės skatinti jaunimo užimtumą. Ta prarastoji karta darbo rinkoje turėtų būti gražinta į darbo rinką, kadangi daug žmonių apskritai negalėjo būti aktyvus, darbe, versle ir tai turėjo pakankamai skaudžių psichologinių pasiekmių jauniems žmonėms ir netgi. Ir tie žmonės tiesiog pavargo, perdegė. Taigi situacija rinkoje, turint omenyje jaunų žmonių žimtumą, yra labai sudėtinga, labai skausminga, todėl šita rekomendacija numatyti paskatas jauniems žmonėms yra labai svarbi. Tuo Europos komisija pateikė labai svarbų atsaką sprendžiant sudėtingas problemas, tai yra pakankamai plataus masto užmojis ir mes pasikalbėję su o, kitais parlamentarais manėme, kad tikrai reikia vykdyti politiką, kuris skatintų augimą ir užimtumą. E, labai ačiū už jūsų pasisakymą, o dabar suteiksiu žodį kitai kolegijai, Tavijai Filatov, e, kuri yra e, lygybės ir užimtumo komiteto Suomijos parlamente pirmininkė. Ji E, papasakos apie tam tikras sistemas, priemonės taikomas e, Suomijoje, pavyzdžiui, e, mokymasis praktiškai dirbant kažką ir panašiai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visi šioje salėje tikriausiai žino, kad kalbant apie visuomenės ateitį, jaunimo užimtumas yra ypatingai svarbus. vienas nedirbantis jaunuolis visuomeniai kainuoja daugiau kaip milijoną eurų. Klausimas yra ne tai, kad trūksta pinigų. Turime tai padaryti dėl to, kad ateityje mums teks mokėti dar daugiau. Pabandysiu kalbėti kaip galima konkrečiau, nes taip ko gero bus naudingiausia. Pirmiausias mūsų politikos ramstis yra tai, kad kiekvienas jaunas žmogus iki 25 metų arba baigęs universitetą iki 30 metų, kai kreipiasi į darbo biržą, įmamasi priemonę kaip galima greičiau jiems rasti darbą. Antra, antras ramstis yra švietimas e, ir svarbiausia rasti darbą žmonėms, kurie turi bazinį išslavinimą. O trečiasis ramstis yra skirtas išnykusiems žmonėms, taip sakant, žmonėms, kurie nesimoko, kurie nesikreipia į darbo biržas. Kai kurie iš jų prižiūri mažus vaikus, namuose, tačiau kitiems e, gali kilti ir socialinės atskirties pavojus. Aktyvios priemonės e, užtikrinti jiems e, darbą ar mokymasi yra taikomas. 2005 metais buvo pritaikyta tokia sistema. Ta sistema yra labai artima tam, ką dabar siūlo komisija. Buvo siekiame parengti užimtumo planą per mėnesį, kai jaunuolis kreipiasi į darbo biržą, ieškodamas darbo. Per tris mėnesius tas jaunuolis turėjo gauti arba darbą, ar e, mokytis kažkokios profesijos pradėti, ar užsimti kokią veiklą, kad nebesitęstų jo statusas kaip bedarbio. Penkeri mėnesiai yra kritiškas laikotarpis. Bet koks jaunuolis, kuris nedirba daugiau kaip penkerius metus, gali susidurti su socialinė atskirtimi. Šiuo metu mes peržiūrėjome šią jaunimo garantijų sistemą kad galėtume gerė, siūlyti geresnius, geresnį, e, mok, geresnius mokymus, e, geresnį švietimą. E, naudojame tokią sėkmės kortelę, kuri gali padėti jaunuoliui gauti darbą bendrovėje. Jeigu bendrovė turi tuščią darbo vietą, tačiau negali mokėti E, jaunam žmogui tiek, kiek yra e, susitarta pagal kolektyvinę sutartį, bendrovė gali gauti 700 eurų per mėnesį už e, vieną jaunuolį 10 mėnesių, jeigu įdarbins tokius jaunuolius. Tai yra galimybė jaunuoliams pasimokyti konkretaus darbo, o bendrovė yra lengviau įdarbinti na, dar vieną darbuotoją laikantis tokių sąlygų. Taip pat turime absolventų, kurie yra na, daugiau kaip 25 metų amžiaus, tačiau negali rasti, rasti darbo. Mes taikome specialią paramą jiems, kad jie nesusidurtų su tuo amžinu mokymosi ciklu, bet iš tikrųjų gautų realų darbą. Tuo siekiama užtikrinti efektyvias paslaugas jaunimui, darbą ar jungtis tarp vairių organizacijų, kurios padeda jaunimui ieškoti darbo. Taip pat reikia spręsti ir tam tikrų įgūdžio trūkumo problemą. Jaunuolis, kuris turi bazinį išslaimą, gauna pasiūlymą toliau mokytis. mes dėgiame antrinio ar tretinio mokymosi vietas, vietas, vietas ten, kur, kur profesinio mokymo įstaigų yra nedaug. Be to, jauniems suaugusiems žmonėms, kurie yra patekę į darbo rinką, tačiau neturi nuolatinio darbo, siekiame padėti padėti jiems gauti tą nuolatinį darbą jauniems e, suaugusiesiems, e, kurie neturi profesinio išslavinimo, kurie neturi profesijos. Tai yra labai svarbu, nes kuo aukštesnis išslavinimo lygis, e, tai tuo labiau tikėtina, kad toks žmogus ras nuolatinį darbą. Mes pastebėjome kad daugiausia mūsų parama naudojasi jaunimas, kurie yra artimi darbo rinkai, kurių įgūdžiai yra neblogi. Tačiau mes norime aktyviau taikyti tas priemonės ir e, ypač daug dėmesio skiriame jauniems žmonėms, kurie turi konkrečių problemų, pavyzdžiui, e, psichinių problemų, priklausomybės problemų ar žmonėms, kurie nuolat meta mokymosi programas ar panašiai. Kas gali atsitikti, jeigu jaunuoliai neina į mokyklą? Kas nors ateina paprastai į namus ir uh, na, kažkaip užtikrina, kad jie lankytų tą mokyklą, kad gautų kažkokį išsilavinimą ir pagaliau galėtų gauti darbą. Tai yra svarbus e, socialinių paslaugų bendradarbiavimo su žimtumo tarnybomis pavyzdys. Šių priemonių svarbus aspektas yra tai, kad jos turi būti priderintos konkrečiam atveju. Nereikia siekti vien tik tai terminų e, vykdymo, reikia ir tolesnių veiksmų. Reikia visus veiksmus priderinti konkrečiam asmeniui. Taip pat labai svarbu e, net išleisti iš akių pagrindinio tikslo, tai yra jaunimą įdarbinti. Dėkuoju Jums už pasisakymą. Jūs sakėte, kad kalbėsite labai konkrečiai, tą ir darėte. Dabar aš pasinaudosiu savo pirmininkės funkciją ir paklausiu Jūsų apie e, tai e, ties 700 eurų, iš kur jie e, mokami. Jūs sakėte, kad E, galima suteikti 10 mėnesių, e, mokėti 700 pas 700 eurų, taigi iš kokios biudžeto eilutės atkeliauja ta suma, tie 700 eurų. Hyvä kysymys. Meillä on Suomessa työvoima... Na, geras klausimas. E, darbo ministerija turi biudžeto eilutę bedarbių mokymui, e, paramai jiems teikti. Ir būtent iš šios biudžeto eilutės ir skiriamos tos lėšos. Sprendimą dėl to priima konkreti darbo birža. E, labai ačiū dabar. Perinu prie savo užduoties paskirstyti kalbėjimo laiko? Ne, dar ne, sako pirmininkė, dar suteiksiu žodį parlamento pranešėjams. Labai atsiprašau, jūs vos nepamiršau. Pirmiausiai suteiksiu žodį poniai Skridlevskai, kuri yra jaun, jaunimo užimtumo klausimais pranešėja. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už pakvietimą atvykti į šį susitikimą. Man labai malonu, kad šioje tarp parlamentinėje sesijoje yra aptariamos jaunimo nedarbo problemos. Europos komisija, Europos institucijas pateikė rekomendacijas ir reikėtų nepamiršti jų rekomendacinio pobūdžio, o tuos pasiūlymus pačios valstybės narės turės įgyvendinti. Todėl man labai malonu, kad į susitikimą buvo pakvieti nacionalinių parlamentų atstovai. Ekonominė krizė verčia mažinti darbo vietas, naikinti jas ir dėl to nukenčia jauni žmonės atleidžiami tie, kurie yra pasirašę terminuotas sutartis, dažnai jauni žmonės, kurie dar nėra sukaupę didelės patirties darbo rinkoje. 14 procentų visų dirbančiųjų pagal terminuotas sutartis yra jauni žmonės, kadangi jie neturi pakankamai e, patirties ir neturi pakankamos mo, išsilavinimo arba kvalifikacinių e, e gebėjimų, kad galėtų išsilaikyti sudėtingoje darbo rinkoje. Taigi mes turėtume atsižvelgti į šiuos faktorius, be kita ko ir į demografinę situaciją Europoje apskritai. Jauniems žmonėms vis sudėtingiau tampa Europoje kurti šeimą, kadangi e, jauni žmonės neturi aiškios profesinės perspektyvos, jie atidėlioja šeimos kūrimą. Mes Lenkijoje esame numatę įvairių uh, priemonių, teisinių priemonių, pavyzdžiui, jaunimo užimtumo skatinimo įstatymas, taip pat jaunimo garantijų įstatymas yra priimti, tačiau kol kas apčiopiamų rezultatų nepasiekime. Man atrodo, kad reikėtų atlikti labai išsamų tų priemonių poveikio įvertinimą. Reikia siekti, kad tos taikomos priemonės būtų tikrai veiksmingos. Labai svarbu įsigilinti jaunų žmonių padėtį darbo rinkoje. Vertindami situaciją, į kurią pateko jauni žmonės rinkoje, neturėtume pamiršti bendros ekonominės padėties ir taip pat bendro uh, nedarbo lygio. Bendras nedarbas mūsų šalyje auga ir kartu didėja skaičius tų, kurie atleidžiami iš darbo vietų. Ir tos darbo vietos naikinamos apskritai, į jas nepatenka jauni žmonės ir dėl tos priežasties naujų darbo vietų nedidėja, ne, jaunimui būtina numatyti vyriausybės programas, kuriamis būtų skatinamas jaunimo užimtumas, kad būtų siekiame išsaugoti dabar esančias darbo vietas ir, žinoma, siekiant uh, raginti uh, verslą kad būtų kuriamos arba išsaugomos darbo vietos. Ypač jaunimui iki 25 metų reikalinga parama, galbūt netgi parlamento siūlymų reikėtų tą amžiaus ribą padidinti iki 30 metų. Socialinės politinės priemonės turėtų būti finansuojamos iš ES socialinių fondų. jeigu tos paramos programos pasiteisintų, tai reikėtų toliau stiprinti bendradarbiavimą tarp darbo e, rinkų, darbo tarpininkavimo tarnybų, įvairiausių tinklų, jaunimo organizacijų. Aš e, siūlyčiau kiekvienai valstybei ieškoti savų sprendimų, sprendimų, kurie nebūtinai atsispindi ES rekomendacijose, ypač atsižvelgti į vietos aplinkybės. Aš norėčiau paraginti vyriausybės, kad jos garsiai kalbėdamos apie viešųjų finansų konsolidavimą, ne nukreiptų žvilgsnio nuo jaunimo nedarbo problemų. Reikėtų, kalbant apie jaunimą, kalbant, nepamiršti, kad e, susidaro trigubas N Tai yra nebuvimas darbo rinkoje, neturėjimas išsilavinimo ir taip pat e, negalėjimas e, užsimti profesinę veiklą. Wspierać powiększaniu się bezrobocia wśród młodych na przyszłość moim przekonaniu niezbędna jest modernizacja. Jeigu norėtume sumažinti jaunimo nedarbą, turėtume pirmiausia e, atkreipti dėmesį į švietimo politiką, kadangi būtent ji yra pagrindinė priemonė užtikrinti investicijas į jaunimą, į ateitį. Mokslo įstaigos turėtų atsižvelgti į būsimus darbo rinkos poreikius. Reikia skatinti verslumą, skatinti individualią verslo veiklą ir mokinius prieš baigiant mokyklą jau reikėtų išmokyti, kaip kurti savo verslą, kaip patekti į darbo rinką. Ir žinoma, reikia numatyti lengvatinės sąlygas tokiems jaunuoliams patenkant į rinką. Reikia numatyti ir mokesnės lengvatas. Lenkijoje, žinoma, mes svarstėme apie galimus situacijos gerinimo kelius, numatėme tam tikrus reformų žingsnius, yra įkurti profesiniai centrai, kurie padeda e, galvoti apie profesinę veiklą. Tai kita vertus reikėtų ateityje labiau įtraukti į šitą planavimo veiklą socialinius partnerius. Kita vertus reikėtų ateityje ir labiau kontroliuoti pačią darbo rinką. Kalbant apie gerąją praktiką, būtų galima paminėti e, taikomą praktiką pasirašyti su jaunais asmenimis iš anksinės darbo sutartys, tačiau kartais tos sutartys nėra pasirašomos, kadangi nėra darbo vietų. Viskas priklauso nuo švietimo sistemos, nuo darbo biržų ir žinoma nuo jaunimo aktyvumo, pasiryžimo ieškoti savo paskirties darbo vietoje. Šiandien 5,5 milijono e, jaunų žmonių ES neturi darbo. Tai yra 23 procentai darbingų žmonių. Situacija atskirose valstybėse skirtinga. Lenkijoje padėtis dar sudėtingesnė, jaunimo nedarbas siekia 28 procentus. Šie jauni asmenys negali rasti darbo, yra nusivylę ir tiesiog nemato jokios perspektyvos. Iš tikrųjų reikėtų imtis konkrečių veiksmų, kad nesusidurtume su prarasta karta. Dėkoju. E, paskutinis dabar pasisakys iš pagrindinių kalbėtojų Ole Kristensen, kuris e, rengia nuomonę e, dėl ES jaunimo strategijos 10-12 metams. Dėkui, pirmininkė. Dėkui už suteiktą galimybę pasisakyti. Klausimas, kurį svarstame, yra labai svarbus - jaunimo nedarbas. Europos ateitis labai daug, daug ko priklauso nuo jaunų žmonių Komisija 2009 metais e, pristatė atitinkamą e, pranešimą ataskaitą ir visi sutinkame, e, kad tai labai svarbu. Bet kaip užtikrinti kad egzistuotų sąlygos, kurios leistų jauniems žmonėms prisidėti prie darbo rinkos. Dabar 22,8 procentai jaunų žmonių yra bedarbiai, 5,5 milijono žmonių. Jie neturi ateities. Dabar mūsų, uh, mums yra iškilę labai daug iššūkių, demografiniai iššūkiai, didesnė konkurencija, kiti poveikiai. Tai reiškia, kad net turime greitų sprendimo būdų. Mums reikia bendros strategijos, kitaip tariant, jaunimo strategijos, kad galėtume užtikrinti integruotą požiūrį e, jaunus žmonės, kad galėtume užtikrinti, jog derinsime savo pastangas. Komisijos jaunimo strategija 10-18 metams yra puikia iniciatyva e, dabar jau artėja e, trijų metų laikotarpio pabaiga, taigi pasižiūrėsime, ką galime dar ateičiai, ateityje padaryti. Atrodo, kad strategija e, turėjo poveikį, keletas valstybių narių yra parengusios nacionalinės jaunimo strategijas, e, kuriuose pirmiausiai kalbama apie socialinę įtraukti ir kovą su atskirtimi. Ir E, vyksta struktūrinis dialogas, e, rengiami susitikimai su jaunai žmonėmis e, visoje Europos Sąjungoje. Mes dabar baigėme trijų, met, trijų metų ciklą ir turime vertinti, kas turėtų būti daroma ateityje jaunimo strategijoje, kas bus svarbiausia per ateinančius metus. Turime taip pat suprasti, kad kai kurios priemonės nebuvo pakankamai geros, kad kovotume su masišku jaunimo nedarbu. Yra labai daug jaunų žmonių, kurie nebaigia mokyklos. Ir taip pat e, labai mm, daug taupimo priemonių valstybės narėse taikoma, kurios neigiamai veikia jaunų žmonės yra daug e, problemų užtikrinant jaunimo mobilumą regionuose, tarp atskirų šalių. Ir reikia ateityje labai tiksliai apibriežti strategiją, konkrečiau kalbėti apie veiksmingiausias priemonės skatinant jaunimo užimtumą. Norėčiau e, akcentuoti tris dalykus. Pirmasis e, - užimtumo garantijos. Žinome, kad Jeigu jaunas žmogus ilgą laiką neturi darbo, tai e, vis sunkiau tam žmogui laikui bėgant bus susirasti darbą. Ir reikia užtikrinti geresnį pereimą nuo švietimo, mokymo į darbo rinką, kad viskas vyktų sklandžiai. Taip pat reikia pagerinti dialogą tarp e, mokymo institucijų ir darbdavių tam, kad galėtume uh, Mm, užtikrinti, jog jaunimo įgauti įgūdžiai atitinka darbo rinkos e, poreikius. Ir pavyzdžiui, ES e, užimtumo portalas Eures gali uh, taip pat padėti. Kitos svarbios programos Erasmus Da Vinci gali jaunimui leisti sudaryti sąlygas e, įgyti patirties tarptautiniu mastu ir jie taip pat įgautų įgūdžių, kurios leistų jiems susirasti darbą arba namuose, arba užsienyje. E, mes e, norime užtikrinti, kad jaunimas per jaunimo garantiją per keturis mėnesius ne, netekęs darbo gautų pasiūlymą dėl mokymo. Reikia užtikrinti, kad žmonės neprarastų vilties, kad kažkada susiras darbą. Antras dalykas, kurį norėčiau akcentuoti, yra matomumas, kad ši priemonė pasiteisintų, ji turi būti manoma. Žmonės jauni turi žinoti, kad egzistuoja, reikia pasinaudoti Facebook'u, e, Twitter sistema taip pat, e, išmaniaisiais telefonais, įvairiomis e, prietaikomis. Reikia bendradarbiauti, reikia palaikyti dialogą. Uh, E, su visais suinteresuotais asmenėmis reikia taikyti geriausią, pažangiausią praktiką ir pirmiausia bendrauti su šalimis, kuriuose yra žemas jaunimo nedarbas. Valstybės narės, aišku, yra centrinis veikėjas, jos e, turi dėkti priemonės, kurias padės kovoti su jaunimo nedarbu. Reikia diskutuoti su e, valstybių narių politikais. Taigi turime dirbti ES ir nacionalinių lygmenį, nes Europos ateitis priklauso nuo jaunimo, mes turime su jais dirbti, kad galėtume užtikrinti augimą, socialinį saugumą. E, manau, kad e, mes visi esantys čia sutinkame su tuo. Dabar suteiksiu žodį e, kitiems, kurie nori pasakyti septyni kolegos nori pasisakyti. Galėsim, turime laiko, galime surenkti gerą diskusiją. Tris minutės skiriu kiekvienam kalbėtojui. Ir po to galėsime atsakyti klausimus arba papildomai suteikti e, žodį. Pirmasis pasisakys ponas Bakeris iš Niderlandų parlamento. Jis atstovauja Europos reikalų komitetui, biudžeto komitetui e, Niderlandų senate. Ir suprantu, kad jeigu jūs būtumėte Europos parlamente, tai dirbtumėte liberalų frakcijai. Prašom. Dėkui, ponė. Labai ačiū už įdomius įžanginius žodžius. Aišku, situacija pietų šalyse yra kelinti nerima, yra baisi. Aš atstovauju Niderlandus, kur jaunimo nedarbas yra santykinai nedidelis. Nepaisant to, galbūt e, kai kurie mano pastebėjimai bus naudingi. Vienas dalykas, netgi turint didelį nedarbą, yra netoligus pasiskirstimas, antros, trečios e, kartos e, imigrantai užima skirtingą poziciją darbo e, rinkoje. Tačiau kai kuriuose srityse trūksta techninio personalo. Tai veda prie mokymų srities. Pasirodo, kad vengiant jaunimo ankstyvo metimo mokyklos yra veiksmingas būdas tas problemas spręsti ir su darbdaviais reikia bendradarbiauti ir saiškinti, kur iš tikrųjų trūksta darbuotojo ir reikia investuoti į tam tikras mokymo programas. Tuomet taip galima orientuoti jaunimą į konkrečias sritis, į konkretų, konkrečias darbo vietas, kurias, kur, kur, kur trūksta žmonių. Tai yra dar svarbiau negu garantuoti darbo vietas. Reikia garantuoti prieigą prie darbo, negu kad garantuoti darbo vietą. Antra, ką norėčiau pasakyti, yra tai, kad visose rekomendacijose darbo e, biudžeto komitetams, kas ko gero nėra labiausiai įdomu šiai auditorijai, yra reformuoti darbo rinkas. Aš žinau, kad tai nėra paprasta, iš savo patirties žinau, tačiau tai reikia daryti, nes darbo rinkos apskritai saugo vyresnius, vyresnio amžiaus žmonės. Dėl to jaunimui sunkiau patekti į darbo rinką. Na ir toliau e, dalykas, kuris galbūt čia šitame kontekste netinka, tačiau apskritai e, darbo vietos kuriamos realioje ekonomikoje. Ir vienas klausimų, kurį aptarėme parlamente, tai yra augimo scenarijus Europai. O tai prasideda nuo darbo vietų kūrimo realioje ekonomikoje, o viena priemonių, kaip ir keista bebūtų, yra laisvos prekybos sustarimai pavyzdžiui, su jungtinėmis valstybėmis, dėl ko dar reikia dėrėtis. Aš e, supratau, kad to siekia pirminkaujantį Airiją, tačiau tai yra ypatingai svarbu augimui ir darbo vietų kūrimui. Tai sudaro apie 2,5 procento BVP augimo. Tai yra realioja ekonomika ir reikia taip, taip pat įtraukti į darbo atvarkę ir e, raginti komisiją imtis veiksmų šioje srityje. Ačiū už šį pasiūlymą, šį konkretų pasiūlymą. Žinoma, šį klausimą galbūt galima integruoti ir į vairias nacionalinės reformų programas. Toliau Magit Kondrat iš Bundesrato, e, Europos reikalų komiteto. Ji priklauso socialistų demokratų frakcijai. Gerbėme ponė pirmininkė, gerbėmi kolegos, Pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti už galimybę aptarti jaunimo garantijų temą šiame e, aukštame forume. Ir labai malonu, kad ši tema aptarama kartu su nacionaliniu parlamento atstovais. Šiuo metu nėra kitos svarbesnės temos kurią vertėtų aptarinėti bendrame pokalbėje su nacionaliniais parlamentais ir kurią reikėtų aptarus skubiai spręsti. Man aišku, kad šitos diskusijos yra dar labiau svarbios dėl to, kadangi būtent čia yra kalbama apie ekonomikos ir finansų politiką, kadangi e, mūsų biudžeto sanavimo ir konsolidavimo politikos mes neįvykdysime neatsižvelgę į ekonominius ir finansinius klausimus. Visos tos temos tarpusavyje yra labai susijusios ir dėl to aš norėčiau padėkoti už tai, kad supratumėte, jog visur, visuose politiniuose lygmenyse yra taupoma, nusistovėjo taupimo politika, tačiau visi supranta, kad jos nepakanka. Dar kartą grįždama prie jaunimo garantijų temos, norėčiau pasakyti, kad mane sužavėjo tie pasisakymai, kuriuose buvo kalbama apie bendrus dalykus. Buvo kalbama apie tai, kad nedarbo pasiekmes turėtume tinkamai įvertinti. Šis klausimas tiesiogiai sėtinas su ES ateities perspektyva ir Europos įvaizdžių rinkėjų akise. Aš manau, kad neverta kreiptis į e, rinkėjus neįsprendus tų problemų. Atrodo, Žakas Deloras yra pasakęs, kad negalima būti įsimylėjusiam tik tai į vidaus rinką. Mes turime sugebėti paaiškinti žmonėms, kad mes dirbame jų labui, jų poreikių tenkinimui ir tai reiškia, kad situacija apskritai Europoje turi būti gerinama, o ne blokėti. Jeigu mums pavyks tai padaryti, tai tuomet galėsime žengti į priekį. Kalbėdami apie jaunimo garantijų pasiūlymą, turėtume visų pirma padėkoti parlamento atstovams, kurie iškėlė tokią idėją. Taip pat norėčiau padėkoti ir už tai, kad jūs šiuos klausimus gvildenate kartu su nacionaliniu parlamentu atstovais. Visi šie klausimai nebus išspręsti be gilesnės ES integracijos. Be to reikėtų atsižvelgti ir į nacionalinių vyriausybių pažangos ataskaitas, ataskaitas kuriuose kalbama apie kovą su jaunimo nedarbu. Tai klausimai, kuriuos vertėtų aptarinėti vadovų taryboje. Manau, toliau bendradarbiaudami galėsime daug ko pasiekti. Taip pat norėčiau paprašyti dėl programos turinio. Iš tikrųjų reikėtų pasikeisti gerosios praktikos pavyzdžiais Tačiau, galvojant apie ES jaunimo nedarbo struktūrą, reikėtų pripažinti, kad situacija valstybėse narėse yra skirtinga. Tai, kas remiama ES mastu, nereiškia, kad reikėtų suvaržyti valstybių narių veiksmų laisvę, kadangi valstybėse reikia atsis, atsižvelgti į konkrečią netgi individualią jaunų žmonių padėtį. Ir kitas dalykas - finansavimo klausimas. Jeigu Europos parlamentas pasisako už didesnį šios programos finansavimą, žinoma, kalbant iš Vokietijos Bundestago pozicijų sunku būtų siūlyti didinti biudžetą. Tačiau kadangi aš atstovauju ir regionui, tai man priimtina parlamento idėja. SF yra labai svarbi, sudėtinga programa, tai yra Europos socialinio fondo programa, yra labai reikalinga, tačiau ši tema į socialinio fondo programą nepatenka. Taigi norėčiau, kad jūs ir toliau palaikytumėte reikalavimą didinti finansavimą, siekiant kovoti su jaunimo nedarbu. Aš manau, kad tai yra svarbiausias uždavinys, kurio mes turime siekti. Ačiū. Tikiuosi, kad E, Vokietijos ministras per e, socialinių reikalų ministrų tarybą mm, ras ką pasakyti taip pat panašiai kaip ir jūs. Dabar pasisakys ponas e, Sirkas, jis priklauso socialistų frakcijai, yra kolega iš Ispanijos. Labai ačiū pirmininkė, du pasisakymai. Pakalbėsiu apie abi temas atskirai. Esu tikras, kad Mes e, turime bendradarbiauti ir aptarti labai svarbius e, klausimus ir tas susitikimas nacionalinių parlamentų, Europos parlamento atstovų yra e, labai e, svarbu. E, kolega, vienas Ispanijos parlamento, yra buvęs mano kolega jau daugybę metų, tai norėjau pasakyti. E, E, ši iniciatyva dėl jaunimo nedarbo yra gana kukli, kur kas kuklesnė negu kad mes e, galėjome tikėti, tačiau jis suteikia mums galimybių e, pakeisti šią labai sudėtingą situaciją. Sakau, kuklus pasiūlymas dėl to, kad neužtikrinama Europos garantija. Manau, reikia geriau panaudoti turimus išteklius ir tai yra galimybė valstybėms narėms. Aš nepasitikiu vyriausybėmis valstybių e, narių. Kalbu apie e, visų valstybių narių vyriausybės. Manau, jos pirmiausiai galvos apie jaunus žmonės, vėliausiai galvos apie jaunus žmonės, pirmiausiai spręs kitas problemas. 2011-2010 e, metais buvo paskelbta įvairių ataskaitų, pranešimų, tarybos rekomendacijos. Yra, pavyzdžiui, Ispanijos vyriausybė keletas rekomendacijų 11-12 metams vėl ir matome, kad metai iš metų kartuojasi tie patys tekstai, tie patys žodžiai. Ir e, kas yra bendra tose rekomendacijose. Nieko, nėra niekur užsiminta apie nedarbą ir jaunimo nedarbą tokioje šalyje kaip Ispanija. Uh, tai taip jautriai reaguojama į situaciją tokiuose šalyse kaip Ispanija. Manau, kad nacionaliniai parlamentai ir e, Europos parlamentas turi e, stebėti, kaip viskas bus daroma e, šioje srityje ir reikia reikalauti, kad būtų realūs konkretus e, įsipareigojimai prisimti. Norėjau tokį pirmą pastebėjimą. Išsakyti kitas dalykas krizės pasiekmes. E, padėtis yra nepaprastai sudėtinga, milijonai jaunimo neturi darbo. Ir mes turime taip pat e, kalbėti apie kolektyvio, bendrasias kolektyvinės teisės, ne tik tai e, individualias teisės. Ir tai yra susiję su pramonės santykiais, socialinė apsauga, sanitarinė apsauga. E, mes turime pasinaudoti krizę, kai kas nori pasinaudoti krizę ir atsisakyti Europos socialinio modelio. Nacionaliniai parlamentai turi ginti tai, kas yra kolektyvinės teisės. Ir reikalauti, kaip mes, kad reikalaujame čia, kad komisija užtikrintų, jog būtų laikomasi Europos sutartyse įtvirtintų vertybių socialinės rinkos modelio. Uh, reikia ne tik tai e, žlugdyti komisijai socialinius modelius, bet ir užtikrinti tam tikrus e, socialinius elementus. Merci beaucoup. Labai ačiū. Grįžtame prie nacionalinių parlamentų. E, Ponas Žirunto Pulios, e, Europos reikalų komiteto atstovas Graikijos parlamente, EPP E, šeimai priklauso jo partija Naujoji demokratija. Prašom trims minutėms. E, labai ačiū, pirmininkė. Taip, aš atvykau iš Graikijos. Tai yra šalis, e, kuri yra krizės epicentre. Mes turėjome labai daug ką paukoti ir kaip kalbėjo ponas Kremastinas, jaunimo nedarbas yra labai aukštas. Nuo 15 iki 24 metų amžiaus 57 procentai. Bet kai ką jau buvo galima numatyti iš anksto. Europos Sąjungoje yra buvę precedentų, tai yra politikos paradoksas. Mes perėmė prie pinigų sąjungos neturėdami ekonominės bankų finansinės sąjungos ir neturėdami e, tikros politinės sąjungos su bendra gynybos sistema. Taigi mano dabar klausimas, ar tikrai galime kalbėti apie tikrą Europos e, vienybę, turėjome tam tikrų galimybių su e, Lisabona, e, bijojome. E, Europos konstitucijos ir tai yra susijęs su dabartinės krizės ištakomis. Kai kurios valstybės nusprendė ne žengti šiuo glaudesnės integracijos keliu. O šiandieną kalbame apie nedarbą, bet aš norėjau paminėti, kokios yra pagrindinės krizės ištakos. Šiandien kalbėjo kolega iš Lietuvos kalbėjo apie e, mokestinius rojus. E, bet reikia galvoti apie augimą visur, visoje Europoje, visuose regionuose ir stipresnėse ir kitose valstybėse narėse. Reikia jauniems verslininkams programų, reikia e, mokestinių uh, nuolaidų lengvatų žmonėms, kurie, jaunimui, kuris investuoja. Taip pat reikia mokymo švietimo bedarbių programų, kad jie galėtų dirbti produktyviuose sektoriuose, kaip kad naujosios technologijos, turizmas, e, žemės ūkis. Turime suprasti, kad Europa ir visos mūsų valstybės turi e, visiems e, užtikrinti švietimą, sveikatos apsaugą ir darbą. Ir jeigu mes viso to nepasiūlysime, tai negalėsime egzistuoti. Ačiū. Ačiū. Dabar žodžius teiksiu poniai Šuts. Pelksin, kuri yra socialinių reikalų komiteto narė Niderlandų atstovų rūmuose. VVD partijos narė, tai yra liberalų šeimos atstovė. Prašom trims minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, Niderlanduose yra vienas mažiausių jaunimo nedarbo lygių visoje Europos Sąjungoje. Erzina tai, kad jaunimo nedarbas pirmiausia nuosmokio sąlygomis padidėja, o nuosmokis yra pagrindinė nedarbo priežastis. Apskritai mes tikime bendromis priemonėmis reformuoti e, ekonomiką, skatinti augimą ir e, užtikrinti, kad e, nedarbas būtų nedidelis. Tai padeda visiems. Olandijos VVD partija prieštrauja jaunimo garantijai. Kodėl? Bendrovės kuria darbo vietas, ne vyriausybės. Mūsų patirtis dirbtinai kuriant darbo vietas nėra pozityvi nes tokios darbo vietos nėra tvarios, jos nyksta, kai tik tai subsidijos nustojamos mokėti, kaip rodo patirtis. Man atrodo, kad ES vaidmuo yra nedidelis e, šią prasme. Kiti Europos parlamentarai klausia, kokia yra geriausia praktika Niderlanduose. Yra priemonių mišinys, kuris deriname duolio ir botago priemonės e, su tam tikromis jaunimo garantijomis, garantijos e, elementais. Pirmiausia, e, jaunuolis turi laukti keturias savaitės, kol gaus bedarbio pašalpą. Tai yra viena iš sėkmingiausių priemonių. Tai yra bendra praktika įteisinta įstatymę. Antra, meduolį darbas, mokymasis dirbti 16-mečiams, 17-mečiams, jie dirba mažiau kaip 16 valandų e, per savaitę, o jaunuoliai, kurie dirba, yra, gauna atlyginimą iš darbdavio. Tačiau jeigu jiems yra 18, tai jiems pašalpas mokamas vyriausybės. Antra, mes, trečia, mes turime bendrovai jungti švietimo ir darbo rinkas nacionalinių lygių ir vietinių lygių. Mokyklos užtikrina uh, E, švietimą, mokymasi tokios profesijos, kuria yra paklausa. E, vyriausybės tarnybos bando suderinti tų, kurie ieško darbą ir tų, kurie ieško darbuotojų e, poreikius. Kaip patokios darbo garantijos nėra Niderlanduose, tačiau mums pavyksta išlaikyti neaukštą darbo lygį, nedarbo lygį. Baigiant, noriu pasakyti, kad valstybės narės turi dėti pastangas ten, kur galima išspręsti problemas. Norėčiau išgirsti apie kitų parlamentų e, patirtį, taikant sėkmingą politiką, kovojant su nedarbo, e, jaunimo nedarbu. Mes nemanome, kad jaunimo nedarbo problema, teikiant garantijos, būtų išspręsta europinių lygmenių. Ačiū dar, kaip pirmininkė, pasinaudoju savo teisėmis ir pasakysiu, kad Europos parlamentas yra balsavęs dėl tam tikros rezoliucijos. E, nesakoma ten, kad jaunimo garantija tai yra užimtumo garantija. Mes e, tik tai e, reikalavome, kad būtų sukurtos sąlygos. Jūs e, kalbėjote apie Niderlanduose egzistuojančias priemonės ir E, būtent tokia e, dvasia komisija pateikė pasiūlymą dėl jaunimo garantijos ir tikimės, kad būtent e, tokio pobūdžio rekomendacijas dokumentą patvirtins vasario mėnesį socialinių reikalų ministrai. Aš tikiuosi, kad mes dabar nepradėsime neteisingų diskusijų ir neprieisime prie tokių neteisingų išvadų mūsų diskusijų pabaigoje. Dabar noriu pasakyti keletas Europos parlamento narių, koleg, ko, koleginės e, Cuber, e, Portugalijos atstovė, ji yra e, socialinių reikalų e, komiteto vicepirmininkė e, GUE vardu kalbėsnai. Bet kuo tiesiau. Ačiū, pirmininkė. Aš labai įdėmiai klausiausi pasisakymų Ir dabar norėčiau paminėti štai kokį dalyką. Ar nežinau, ar susilauksiu komentarų. Um ehm, Galbūt e, Suomijos parlamento atstovai galėtų pasakyti, ką nors šią temą. Taigi, bandykime išsiaiškinti, kas yra tos jaunimo garantijos. Pagrindinė prog problema tai yra toksai laikinas darbas, tai yra pastovaus darbo neužtikrinimas jauniems žmonėms, kadangi tuo atveju jaunimas negali planuoti savo gyvenimo, kadangi jie tiesiog neturi lygių teisių tėvai suteikiant teisės, tačiau jie darbo rinkoje jų neįgauna. Mes žinome, kad nepastovus darbas yra kliuvinys patekti į darbo rinką, kadangi toks tai atsitiktinis darbas gali tiesiog vesti prie pastovaus ilgalaikio nedarbo. Taigi tai yra labai svarbi problema, reikia kovoti būtent su atsitiktinė darbinė veikla. Dėl e, mokymosi programų ir kvalifikacijos kelimo. Stažuotės darbo vietoje galėtų būti siejamos tik tai su tam tikrais, tokromis darbo sutartimis, kadangi reikia užtikrinti konkrečią profesinę praktiką, o ne e, mokytis prie kokių nors staklių, kurios neturi nieko bendro su būsina profesinė veikla tai, ko mokomasi, turėtų būti naudinga būsimai darbiniai veiklai. Bet to reikėtų, e, buvo kalbėta apie 700 eurų darbdaviui, kuris užtikrina jaunam žmogui darbo vietą. Todėl aš norėčiau paklausti. Ar darbdaviai įsipareigoja kaip nors gaudami tą valstybės paramą. Ar yra formuluojami jiems kokie nors reikalavimai, reikalavimai, kad jie tęstų šitą jaunimo įdarbinimo praktiką, kadangi dažnai kartojant tą patį yra sukūrimas tam tikras mechanizmas, kuris leidžia teikti subsidijas tiems, kurie įdarbina. Ir galbūt gaudami subsidijas tokie darbdaviai nesuinteresuoti pasomis darbo vietomis. Aksel Šefer. Dar teiksiu žodį Aksel Šefer ir Marijai Plats iš nacionalinių parlamentų. E, mes e, poną Akselį Šefer pažįstame gerai, nes jisai buvo iki uh, E, jis buvo labai ilgai Europos parlamento narys, taigi žodis jums. Ačiū pirmininkė. Norėčiau įsakyti keletą, ketvirtą pastabų. Labai gerai, kad Europos parlamentas paskelbė šitą e, pranešimą ir reikalauja po garantijų jaunimui o nacionaliniai parlamentai šitą raginimą turėtų suprasti kaip savo asmeninį uždavinį. Ir žinoma, valstybėse narėse reikėtų aptarti šitos klausimus savo parlamentuose. Ir taip mes užtikrintume tą tarpusavio ryšį tarp šio raginimo ir jo gyvendinimo. Kitas aspektas. Aš manyčiau, kad reikėtų kovoti už garantijas kadangi garantijos reiškia politikos atsakomybę, o atsakomybė turi būti siejama su valstybė. Šiuo atveju mes kalbame apie valstybės atsakomybę, kadangi visi mes norime, kad verslo veiklos nepakeistų valstybės įsikišimo politika, tačiau ji yra reikalinga, kai situacija tapa, tampa dramatiška. Trečia, šimtmečio pradžioje Vokietija buvo dažnai vadinama e, ligoniu. O dabar mūsų federalinė kanclerė gali džiaugtis mūsų vykdytos politikos rezultatais. Visų pirma, mes bandėme taupyti ir investuoti ten, kur buvo būtina ir taip pat mes įvykdėme struktūrinius pokyčius. Jeigu politika yra siejama tik tai su taupimu, tai tuomet šita spiralė grįžta vėl į savo pradinę padėtį ir mes iš tikro nieko nelaimime. Ir ketvirtas aspektas, kurį norėčiau paminėti, nacionalinės, kaip Europos parlamentas, parlamentaras, aš norėčiau pasakyti, kad kartais reikia sukandus dantis kovoti. Ir man atrodo, kad ir šiuo klausimu, kovojant dėl trumpalaikės finansinės programos mes turime sugebėti pasakyti ne tiems, kurie nori dar labiau taupyti. Todėl labai svarbu atvirai diskutuoti ir bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais tiesiog aiškiai formuluoti tokius klausimus. Merci, on aura l'occasion de revenir sur ce thème dans... Dėkui, turėsime progą dar grįžti prie šio klausimo, ypač tada, kai kalbės ponė Lopė Fontane, pristatysianti savo pranešimą. Dabar žodis poniai Marijai Plats ir vėliau kolegiai Kornelison. Marija Plats yra darbo rinkos komiteto narė Švedijos parlamente ir EPP e, šeimos narė. E, Labai ačiū. Norėčiau pakomentuoti jaunimo garantijų rekomendacijas. Turint galvoje aukštą jaunimo nedarbo lygį Europoje. Pozityvu yra tai, kad komisija e, siekia rasti būdų, kaip išbristi iš krizės ir kaip suteikti galimybę jaunimui patekti į darbo rinką. Mes manome, kad tos rekomendacijos numato pakankamą lankstumą, adaptuojant tas garantijas prie įvairių valstybių narių sistemų ir jų turimų išteklių. Tačiau taip pat svarbu kad ES pasiūstų aišku signalą, kaip svarbu jaunimui e, pakliūti į darbo rinką. Mes švedėje manome, kad labai svarbu, kad šis pasiūlymas nebūtų susilpnintas. Taip pat reikia stebėti jaunimo garantijų įgyvendinimą valstybės narėse e, pagal jau jų turimas sistemas ir tuo pat metu reikia gerbti įvairių socialinių partnerių vaidmenį darbo rinkoje ir gerbti socialinį dialogą. Labai aišku jums, ačiū Jums už tokią aiškę poziciją. Dabar Europos parlamento atstovai pasisakys, o paskui e, Žinė Gry, e, nacionalinio parlamento atstovai, pir, pirmiausia pasakys žaliųjų atstovai ponė Kornelisen. Ji yra Niderlandų pilietė. Ačiū, pirmininkė, aš sėdžiu socialdemokratų vietojose šiandien. Na, norėčiau kalbėti ne tiek apie turinį, bet apie demokratinį legitimumą. Per semestrą, kaip dažnai vyksta su jaunimo politika, jaunimas e, nedalyvauja daugelėje mūsų šalių, o semestre dalyvauja ne tik daug jaunimo, bet ir Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai, socialiniai partneriai. Aišku, yra didelių išimčių, tačiau daugumai tai tinka. Yra dalykų, kuriuos galima padaryti pagal esamą sistemą tiek iš Europos parlamento, tiek nacionalinių parlamentų pusės pabrėždami tam tikrus aspektus. Norėčiau e, pateikti tris trumpus pasiūlymus, sprendžiant klausimus, kuriuos ir iš Europos parlamento pusės spręsime. Pirmasis yra tai, kad visas valstybės narės turėtų šiemet pateikti nacionalinius darbo planus, ypač daug dėmesio skiriant jaunimui. Visos valstybės narės yra prižadėjęs jos tai padaryti 12 metų sausio 31 dieną. Tai padaryti ne viena to nepadarė. Būtų puiku, jeigu paprašytumėte savo vyriausybį vykdyti pažadus ir pateikti šiemet e, darbo vietų planus. Apie tai galėtumėte pakalbėti ir su savo kolegomis ES lygmeniu. Antras pasiūlymas. Visos valstybės narės turi dėti pastangas įtraukti socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę, įskaitant jaunimo organizacijas, į diskusiją apie e, nacionalinės problemas ir apie šalių e, rekomendacijas Liepos mėnesį, birželio Liepos mėnesį. Paraginkite savo vyriausybės parengti komunikacinius ir organizacinius planus arba kaip parlamentas galėtume kažką suorganizuoti. O trečia būtų tai, kad nemažai vyriausybių ir parlamentų organizuoja įvairiausius renginius, kai kurie iš jų iš tikrųjų yra naujoviški ir skatina diskusijas dėl savo nacionalinių reformų planų. Prancūzai tai daro, belgai įvairiausius renginius organizuoja. Yra daug patirties, todėl būtų puiku, jeigu įvairių nacionalinių parlamentų sekretariatai galėtų keistis idėjomis, būdais, kaip jūs, kaip parlamentai, galite įtraukti suinteresuotas šalias ir tokiu būdu tuose rėmuose, kurie yra nustatyti, galbūt galime tai padaryti na, padidinti tokių dalykų demokratinį legitimumą. Dėkoju už tokius konkrečius pasiūlymus, mintis. Grįžtame prie nacionalinių parlamentų Roženigri socialistų demokratų e, e, grupės e, atstovė iš, atstovas iš Luksemburgo. Dėkui, pirmininkė, galbūt mes iš anksto turėtume uh, platesnių mastų parengti tam tikras solidarius ekonomikos e, priemonės e, jaunim, kovojant su jaunimo nedarbu, nes jaunimo nedarbas yra susijęs su antrų darbo e, rinkos ramščiu. Ir jeigu jaunimas neturi darbo, lieka namuose ilgą laiką, tai kelia daug socialinių problemų ir Reikia ieškoti būdų, kurie galėtų būti aktualūs e, jaunimui, priemonės taikyti ir e, galėtume taikyti solidarios, kaip sakiau, ekonomikos priemonės kitas programas. Dėkuoju. E, aš dabar kreipiuosi į penkis prelegentus, kurie padarė pagrindinius pranešimus, kad jie sureaguotų į tai, kas buvo pasakyta, e, pateiktų savo minčių. Pone Filatov, jums e, pirmiausiai suteiksiu žodį, nes jūs išreiškė norą, dar noriu pasakyti Ole Kristensen, jūs taip pat? Ne? Trys, keturi dar nori E, kolegos pasakyti porą minučių kiekvienam. Prašau, ponė Filatov. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbant apie šios klausimus, tai tiesa, kad trumpalaikis darbas yra jaunimo rykštė, tačiau darbas yra geriau negu bedarbystė remdami bendrovės, kurios kūrė darbo vietas. Žinome, kad iš tiesų tai veikia, nes nors ir bendra darbo situacija yra nebloga, daugelis jaunų žmonių yra pažeidžiami, net jeigu yra tuščių darbo vietų, ne visi jaunuoliai gauna darbą, nes jiems trūksta patirties, e, įgūdžių, pagrindų. Ir todėl tokios e, priemonės padeda jaunimui siekti karjeros. Toliau, kaip klausimas, kaip įtraukti jaunimą. Suomijoje, stiprindami jaunimo garantijų sistemą, e, rengiame plačias konsultaciją su suinteresuotomis šalimis, panaudodami ir Facebook, ir kitos priemonės. Mes klausime jų, ko jie nori. Na, dar vienas iššūkis yra palaikyti šį dialogą. Nes nesuaugusiai turėtų nurodinėti jaunimui, ką daryti. Turime žinoti, kokios ateities siekia patys jauni žmonės ir tuomet paramos e, pas, tarnybos gali padėti jiems. Didžiausias klausimas yra, aišku, ir bendra užimtumo politika, kaip kurti darbo vietas, nes iš tikrųjų yra per mažai e, darbo vietų e, ir tuomet pažydžiamiausia yra jauni žmonės. Ole Kristensen. Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel, som man kommer med fra øh, Finland, at man spørger øh, de unge, Suomijoje laikomasi nuomonėse, kad reikia atsišlau, atsižvelgti į jaunimo lūkesčius. Niderlandų atstovė kalbėjo, kad ne valstybės sektorius turėtų galvoti apie papildomas darbo vietas, verslas turėtų uh, kurti naujas vietas. Luksemburgo atstovas kalbėjo, kad reikėtų vykdyti aktyvę veiklą, skatinant jaunimą. Aš manau, kad reikėtų subendrinti pastangas aktyviai vykdyti darbo vietų paiešką, kadangi dabar yra pakankamai daug senyvo amžiaus žmonių, jų negalima ignoruoti, tačiau kita vertus reikėtų aktyvinti jaunimą, skatinti jį, kad jis galėtų susidaryti, susikurti palankes gyvenimo sąlygas. Visos 27 valstybės narės turėtų finansuoti tas paskatos programas, žinoma, reikia aktyvinti jaunimą, apibendrinti pastangas. Euh, Aspiros Vila, vous avez la parole. Uh, kolega Aspiros Vila. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad tikrovė Europoje valstybėse narėse yra skirtinga. Kiekviena šalis e, e turi skirtingą gamtą, skirtingą istoriją, taip pat gamtos išteklius. Aš esu iš Baskų regiono ir todėl negalėčiau kalbėti, kad mūsų visa šalis yra homogeniška. Jeigu jaunimo nedarbas e, sudaro 50 procentų mano šalyje, tai iš tikrųjų situacija yra netoleruotina. Mes turime atsižvelgti į konkrečią ekonominę situaciją. Kita vertus, jeigu vyriausybė nusprendžia tiesti greitkelį, tai reikėtų iš karto įvertinti, ar tai yra skirta vyriausybei ar visos valstybės piliečių geroviai. Taigi, priimant bet kokius sprendimus, reikia atsižvelgti į visuomenės poreikius. Ispanija deda labai daug pastangų pastaruoju metu, mažinant jaunimo nedarbą. prasidėjo ir rinkiminė kampanija. Ir jos metu taip pat reikia pateisinti lūkesčius. Mes turime mažinti e, pasitikėjimo deficitą, bet to reikėtų pritraukti investicijas iš viso pasaulio. Visą tai yra labai svarbu. Ir mes visi turime įsitraukti į šios procesus. Negalime sukurti darbo vietų, net gavinsime ekonomikos, nesuvienyje pastangų. 3000 e, darbo vietų buvo sukurta pagal kooperacinių bendrovių stiprinimo programą. Kitas dalykas yra didžiulis skirtumas tarp skirtingos kartos atstovų. Šitą atotrukį reikia mažinti. Kita vertus, verslas neturi pakankamai išteklių, dažnai įmonės turėtų, turi užsidaryti. Kita vertus, visada tai susijęs su tuo, kad e, pirkėjai, klientai susiduria su problemomis. Be to, naujausios technologijos ima viršų, kai kalbame apie naujų darbo vietų steigimą. Todėl mes turime permastyti, kai kalbame apie E, naujus iššūkius. Mes mažai atsižvelgėme į demografinius pokyčius, į gyventojų skaičių. Mūsų šalyje galime kalbėti apie demografinę e, savižudystę, kadangi tai, ką mes dabar nutarėme, atneš rezultatų tik tolimo ateityje, o tų pokyčių reikia dabar. Nu, Danilė. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, kuri rengia pranešėją dėl jaunimo užimtumo, ponė Skridlevska tai yra. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip matėme iš šios dienos diskusijos, be bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais negalėsime veiksmingai pakeisti jaunimo padėties darbo rinkoje. Šis bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus. Norėjau padėkoti visiems už labai įdomius konstruktyvius pasisakymus. Noriu padėkoti viešniai iš e, Suomijos ypatingai. Man patiko e, jūsų minėtas kortelės e, pavyzdys priemoka darbdaviams 700 eurų kas mėnesį 10 mėnesių. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas tikiuosi, ponė Beres, sugebės parengti dokumentą, kuris bus ne tik tai įkištas kuris talčių. Tikiuosi, kad e, mūsų pirmininkiai puikiai vadovaujant parengsime dokumentą, kuris tikrai pakeis jaunimo įsidarbinimo galimybės ir tikiuosi, kad mes galėsime e, rezultatyviai bendradarbiauti, nežiūrint mūsų politinės priklausomybės. Mm. Mes norime, kad visi jauni žmonės galėtų dirbti, niekas nenori, kad, gal, kad reikėtų kalbėti apie prarastą kartą, norime, kad jaunimas gyventų įdomų, e, įvykių kupiną gyvenimą ir tikiuosi, kad mes susitarsime dėl savo dokumento. Dabar grįšiu prie to, ką pasakė Nesuber. Kalbama buvo apie tam tikrus pavojus. E, pavyzdžiui, darbdaviai gali pasinaudoti jaunais žmonėmis, primesdami jiems labai neaiškės e, sutartis darbo. Aš e, galiu pasakyti kai ką iš savo patirties. Jeigu darbdaviai bus verčiami prisimti mokinius, tai gali e, atsilieti labai nengiamai. Nereikia per prievartą to daryti. Dėkoju. Aš pati norėčiau keletą pastebėjimų išsakyti. Pirmiausia, jaunimo užimtumo klausimas. E, yra siemas su prarastosios kartos pavojumi. Mes turime visi labai susitelkti, e, siekdami gyventi tvarias priemonės. E, angliškai tai yra sustainable, toks žodis vartojamas, kad e, pirmiausia kalbam apie aplinkosaugą, kai vartojamas tas žodis, tas terminas, bet reikia kalbėti ir apie nuostolius, e, žmogiškuosius nuostolius ir e, turime išvengti prarastosios kartos sindromo. Kitas dalykas, mūsų gyventojai sensta mes turime sugebėti atremti globalizacijos iššūkius. Tai yra labai svarbus dalykas. Mūsų ekspertai, strategai e, sako, kad mes turime atremti globalizacijos iššūkius pirmiausia pasiteldami inovacijas. E, tai yra pirmiausiai minimas dalykas. Jeigu tai yra teisingas kelias, tai kas kitas, jeigu ne jaunoji karta, gali atremti tą inovacijų iššūkį? Mes puikiai žinome, kad pirmasis šaltinis e, inovacijų jaunimas. Aišku, seniai išminčiai turi daug minčių, bet jaunimas yra tarsi varomoji jėga. Taigi, jeigu mes, jeigu neskisime pakankamai e, dėmesio jaunimui, jeigu to nedarome iki šiol, tai yra dėl egoizmo ir mes turime Europos Sąjungoje e, imtis priemonių, kad tokiu būdu užtikrintume jaunimui daugiau darbo vietų. E, kolega e, Bakeris iš Niderlandų kalbėjo apie tai, kad reikia užtikrinti, jog e, mokyklą baigtų kaip galima daug jaunų žmonių, nes yra spraga tarp žmonių, kurie neturi pakankamai kvalifikacijų ir kitų. Ir turime taip pat galvoti, ką daryti. Uh, E, sakome, kad jauni žmonės turi didelį potencialą, gali e, žvelgti viską novatoriškai, bet kita vertus sakoma, kad žmonės neturi pakankamai e, įgūdžių ir žmonės tarp bedarbių jaunų yra daugiausiai nekvalifikuotų jaunų žmonių. Jaunimas iki 30 metų Mm, turi turėti galimybės e, gauti tam tikrą mokymą. Aišku, Ispanijoje, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsime, yra ir uh, e, įsilavinimą turinčių žmonių, kurie neturi darbo. Taigi ne vien tik tai kvalifikacija apskritai yra klausimas, bet klausimas siemas su tuo, kokią įgyti kvalifikaciją, kad ji būtų naudinga darbo rinkai. Aš taip pat. Uh, Noriu paminėti e, Žaką Delozier, jis parengė dokumentą dėl vidaus e, rinkos, labai žinoma. Ir e, šiandieną darbo rinkoje yra daug darbuotojų, kurie turi darbą Vokietijoje, E, jų tokių žmonių yra 16 procentų Vokietijos rinkoje ir tie 16 procentų turi kvalifikaciją, kuri yra žemesnė negu vidurinis išsilavinimas. E, Graikijoje 70 e, procentų tokių žmonių, tarp darbininkų yra, mm, kitur apie 50, taigi labai svarbu kalbėti apie išsilavinimą. Uh, Kitas dalykas, tai, kas sakė ponė Kornelisen, valstybės narės turi užtikrinti, kad išsilavinimas, kurį jie žmonės, bus reikalingas darbo rinkai. E, tai labai svarbu. Jeigu dabar kalbame apie veiksmų koordinavimą, eksantę e, koordinavimą, jeigu manome, kad tai yra prioritetas, Nepakanka kalbėti tik apie augimą ir investicijas. Reikia, kad užimtumo klausimas taptų taip pat prioritetu. Reikia, kad kiekviena valstybė narė e, kalbėtų apie investiciją, ekonomiką, bet ir apie tai, kaip spręs nedarbo problemas. E, komisija e, teikdama konkrečias rekomendacijas šali, šalims turi nepastenkinti tik tai biudžeto drausmės dalykai. Reikia žiūrėti tai, kaip valstybėms narėms sekasi užtikrinti pusiausvyrą tarp ekonomikos, investicijų ir struktūrinių reformų, nes tai e, leidžia kurti darbo vietas. E, komisaras Andoras E, per šių metų e, vertinimą e, užsitikrino, kad būtų įrašyta į nacionalinės programas priemonės skirtos kovoti su jaunimo nedarbu ir tai yra labai svarbu. Dabar ketvirtas mano pastebėjimas. Tai yra e, klausimas susijęs su strategijomis, ar jos skirtos, ar jos gali užtikrinti darbo vietų kūrimą ar ne. Manau, jog objektyvus e, stebėjimas, e, kaip vystėsi Europos ekonomika prieš krizę ir užimtumo strategija E, investicijos į žalias darbo vietas rodo, kad nebus tos priemonės pakankamos. Prieš krizę augimas mūsų buvo apie 2 procentus. Visuomet e, mums buvo sakoma, kad to pakanka darbo vietoms kurti, bet mes nebegyvename tokiame laikotarpyje. Atsirado naujos sąlygos ir dabar turime pasinaudoti priemonėmis, kurios mums, e, kurias mums suteikė Lisabono e, sutartis ir kuriomis kol kas niekas nepasinaudoja. Pirmiausia, kalbu apie devintą straipsnį, kuriame parašyta, kad ES taiko politikos priemonės ir jas taikydama turi vertinti, kaip tos priemonės, bet kokios priemonės e, paveiks socialinę sritį. Ir E, tai reiškia, kad bet kokios priemonės ministrų priimamos turi būti vertinamos pagal tai, kaip jos atsilieps socialiniam aspektui. E, daug kolegų e, kalbėjo apie jaunimo garantiją ir aš tikiuosi, turiu svajonę, kad mes galėsime įgyvendinti šią iniciatyvą per taip vadinamą RTT priemonę, jungiamąją priemonę. Dabar egzistuoja jaunimo garantija daug kur, pavyzdžiui, Suomijoje, Austrijoje, Luksemburgė yra tam tikros priemonės. Ir e, mūsų šalyje e, Markero užsijima e, tuo klausimu įgyvendinimu Prancūzijoje. Kiekviena valstybė nariai turėtų paremti šią jaunimo garantijas ir reikia spausti vyriausybę, kad būtų sekama, kas vyksta, kad ši jaunimo garantija taptų realybę. Ir šioje srityje, aš tikiuosi, Airija pirmininkaujanti suformuluos geras išvadas e, socialinių e, reikalų ministrų susitikimui. Paskutinis pastebėjimas reaguoju tai, ką sakė kolega iš Švedijos. Nereikia švelninti pateikto pasiūlymo. Manau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Aš kaip ir ji esu įsitikinusi, kad tai, ką siūlė komisija, jau yra geras kompromisas. Ir reikia dar toliau eiti, kad įsivaizduotume, kaip veiks visas tas mechanizmas. Ir aš tikiuosi, kad visi pritar šiam pasiūlymui, įskaitant, aš tą sakau labai e, tvirtai, įskaitant tai, kad jaunimo garantija turi būti įgyvendinta per keturis mėnesius, e, kai jaunas žmogus netenka darbo. E, Suomijos patirtis rodo, kaip svarbu laikytis to keturių mėnesių termino, nes per keturis mėnesius žmonės turi būti palaikyti, sugauti, kad. Ir aš labai rimtai kalbu apie šią garantiją, apie keturis mėnesius, ne penkis, ne šešis mėnesius. Ir tikiuosi, kad šiuo pagrindu mes galėsime dirbti kartu ir kad e, mes visi norime, kad šis prioritetas e, taptų realybę ir taip pat reikia galvoti apie nacionalinių Europos parlamento prioritetus ir kad mes e, šį klausimą laikysime prioritetu. Dabar baigiame e, mūsų darbą. Šioje darbo grupėje dėkoju Europos parlamento nacionalinių parlamentų specialistams. Galime jiems paploti. Ir E, paprašysiu dabar jau jūsų grįžti į salę, kadangi turime renktis e, antros darbo grupės e, susitikimui, kur kalbėsime apie krizės pasiekmes. Thank <laughs> you. Ok, si vous voulez bien euh, reprendre place après cette toute petite. Gal norėtumėte dabar grįžti į savo vietas, padarėme trumpą pertraukėlę ir darbą tęsėme. Kita tema nepaprastai svarbi, jis susijusi su socialiniu poveikiu, ekonom, kuri padarė ekonominio pristaikymo programos e, taikomos šalims išgyvenančioms ekonominius ir finansinius sunkumus. Uh, Mūsų ekspertai yra trys, du atstovauja nacionaliniams parlamentams. E, pirmiausia, paminėsiu socialinės e, apsaugos ir darbo komiteto pirmininkas Jose Manuel Kanavaro, e, socialinio ir žimtumo reikalų komiteto vicepirmininkas iš Latvijos Seimas Ašeradens, taip pat Trečioji ekspertė pasisakys Veronika Lopė Fontane. Ji rengia pranešimą dėl Europos semestro ir metinės augimo apžvalgos. Ką tik tai po pastebė, sakiau, kad ši tema labai svarbi e, socialiniai paš e, sričiai Ekonomistai kalba apie multiplikatoriaus poveikį taupimo priemonių ir šis e, e, multiplikatorius nėra augimo e, multiplikatorius, bet taip pat multiplikatorius turinti socialiniai padėčiai ir užimtumo situacijai, kuri blogėja. Mes užimtumo socialinių reikalų komitete komitete pradėjome kalbėti apie e, tai, kokį poveikį turi tam tikroms gyventojų grupėms pristaikymo priemonės ir turime daryti viską, ką galime, kad būtų mūsų susirūpinimas išgirstas. Suteiksiu žodį mūsų trims e, ekspertams iš parlamentų. Pirmiausiai e, pasisakys Žose Manuel Kanavaro, e, skiriu Jums 10 minučių, primenu, kad Jūs esate socialinės apsaugos ir darbo komiteto pirmininkas Portugalijos parlamente. Prašom. E, Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti Jums, taip pat norėčiau pasisveikinti su visais kolegomis Nekalbėsiu portugalų kalbą. Atsiprašau, vis dėlto kalbėsiu portugalų kalbą, sako pranešėjas. Taigi socialinės pasiekmės Portugalijoje kelia mums didžiulį susirūpinimą. Aš esu parlamento komiteto pirmininkas, taip pat e, vienos iš partijos atstovų, kuri remia vyriausybės programą. Tačiau, žinoma, aš stengsiuosi nebūti šališkas ir norėčiau pasakyti, kad e, remsiuosi e, specializuota literatūra, o tos literatūros nuomonė E, yra aiški. Visos taikomos priemonės turi ir socialinio poveikio. Negalima vykdyti jokių taupimo programų, neturint kokio nors socialinio poveikio. 2011 metais mūsų vyriausybė pasirašė susitarimą su Tarptautiniu valiutos fondu ir Europos komisija ir nustatė bendriausius parametrus į kuriuos būtina atsižvelgti, kad būtų galima išvengti socialinio poveikio. Taigi mūsų valstybė ėmėsi labai didžiulių pastangų siekiant užtikrinti finansų konsolidavimą. Tai bejo ir finansų rinkos. Taigi mūsų pastangos pasiteisino, mes tęsime taupimo programą, nors kai kas mano, kad ta programa yra naudinga, kai kas galvoja, kad jinai atneša pakankamai daug žalos. Kaip ten bebūtų, mūsų šalyje didėja e, nedarbas, lyginant e, su laikotarpiu iki 2011 metų nedarbas padidėjo 5 e, procentais. Pusantro procento padidėjo jaunimo nedarbas per pastarąjį laikotarpį. Taigi situacija yra daug blogesnė negu tuo laikotarpiu, kuris laikotarpiu prieš krizę. Taigi e, nedarbas yra didesnis negu kitose valstybėse narėse, bet tu e, darbo rinka aiškiai nukenčia dėl to, kad nepakanka finansų, valstybės finansų išteklių. Taigi mes kartu su socialiniais partneriais bandome susitarti dėl darbo sutarčių ir siekime pasirašyti tokias sutartis, kurias pasiūlė labiau orientuotos į kairėje profsąjungos. Taigi, dėl tos vyraujančios kairiosios politikos galima vykdyti darbuotojams palankesnę užimtumo politiką. Mes tikim tiek siekime užtikrinti pakankamą dinamiką mūsų veiksmuose, siekime atsižvelgti į jaunų žmonių poreikius gauti darbą, taip pat teikiame socialinę paramą, nacionalinės valstybės institucijos siūlo įvairias stažuotės, taip pat mokymo programas, kurių pabaigoje galima tikėtis darbo vietos. Labai svarbu kovoti su ilgo laiko nedarbu. Tam reikalingas bendradarbiavimas siekiant e, apriboti neigiamą taupimo poveikį. Reikia socialinės santorvės, kuri galėtų, kuri leistų pasiekti apčiopiamų rezultatų per trumpą laikotarpį. Be to, jaunimas gauna mažesnį atlyginimą negu e, bendras šalies atlyginimo vidurkis. Taigi mes siekiame spręsti įvairiausias problemas, bet to ir spręsti šeimų įsiskolinimo e, bankams problemas. Valstybės e, išdo išlaidos 2014 metais taip pat bus mažinamos ir žinoma galima tikėtis daugiau socialinių pasiekmių. Žinoma, kai kas gali patirti socialinį šoką. Kita vertus, socialinės politikos srityje yra siekiama švelninti tą socialinį poveikį. reikia portugalams atsižvelgti į kai kurią mūsų veiklos specifiką, kadangi tarp institucijų, socialinių institucijų mes vadovaujamės solidarumo principu, kuris padeda mums suvienyti pastangas ir taip pat e, pasidalinti tą problemų sprendimo naštą kadangi visos problemos yra tarpusavėje susijusios ir kuo visuomenė yra mažesnė, tuo labiau ji turi būti solidari, kad būtų galima būti atspariems, sprendžiant įvairias problemas. Makroekonominės problemos gali, mikroekonomikos problemos gali būti sprendžiamos, žinoma, vietos įmonių lygmenių tačiau kita vertus tai turi suprasti patys gyventojai. Be to, Europos partneriai turėtų teikti mums atitinkamą pagalbą. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį Arvilsui Ašerandensui, kuris yra socialinių ir žimtumo reikalų komiteto vicepirmininkas Latvijos Seimoje. Prašom. Um, Pirms es runāju par Latvijas poziciją, Latvijas situaciją. Ačiū pirmininkė. Prieš pradėdamas kalbėti apie situaciją Latvijoje arba apie mūsų sprendimus, pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkiai už tai, kad jį parinko ankstesnę temą ir nors mūsų diskusija buvo gana atsargi diskusija šiandien padėjo pakeisti mūsų nuomonę, tikiuosi pakeisime ir mūsų vyriausybės atstovų nuomonę šiuo klausimu taip pat. Kolegos, man didelė garbė dalyvauti e, šios savaitės renginiuose. Taip pat man didelė garbė atstovauti Latvijos parlamentą ir pakalbėti apie Latvijos patirtį, e, kovojant su finansinė ir ekonomikos krize. Latvijos istorija buvo giriama ir kritikuojama e, pastarosiamis savaitėmis. Aš norėčiau pateikti daugiau informacijos savo pasisakymę, remiantis e, mūsų pasiektomis išvadomis, remiantis mūsų patirtimi. Nuo 2008 iki 2011 metų mūsų BVP staigiai sumažėjo, bet e, po to mes pradėjome atsigauti ir ačiū, čia turime pozityvų rezultatą. Kad pasiektumėt rezultatą, visuomenė sutiko, kad vyriausybės programa kartu su e, tarptautiniais skolintais e, yra remiama. Tam reikėjo priimti nepopuliarių sprendimų, taupimo priemonių ir po to vyriausybės išlaidos buvo subalansuotos su pajamomis ir gavome tarptautinių finansinių rinkų pasitikėjimą. Labai svarbu valdant krizę buvo e, galimybės, kurias e, teikia parama iš Europos struktūrinių fondų. Latvija iš patirties e, pasimokė, kaip geriau panaudoti Europos lėšas, kai yra riboti, riboti ištekliai. Žinoma, yra daugybė problemų, kurios kyla iš tų griežto taupimo priemonių ir jos daro poveikį ekonominiai situacijai visų asmenų, atskirų asmenų ir bendros aplinkos. Pagal Eurostato duomenys, greitai mažėjant atlyginimams ir darbo vietų skaičiui, Latvijos gyventojų pajamos sumažėjo nuo 8 iki 10 metų 28 procentais. Tai daugiausia paveikė dvi gyventojų grupės jaunimą iki 24 metų ir žmonės e, nuo 45 iki 64 metų amžiaus. Kad sumažintume neigiamą socialinį poveikį, mes patvirtiname e, socialinės saugos strategiją, kuri pasirodė veiksminga krizės metu, bendradarbiaujantį su vietos valdžia. Mes teikiame nemokamą medicinę pagalbą ir užtikriname minimalias pajamas vienam e, šeimos nariui. Taip pat e, atlyginame e, socialinį darbą vietose ir užtikriname kvalifikacijos didinimo programų vykdymą. Didelio nedarbo laiku gyventojai sugebėjo išlaikyti savo įgūdžius ir būtiną pajamų lygį. Efektyvūs socialiniai pervedimai sumažino skurdo e, pavojų beveik dvigubai. Didžiausios netektis krizės metu buvo didelė emigracija, nedarbas. Dėl įvairių priežasčių daugiau kaip 10 procentų Latvijos gyventojų išvyko ieškoti darbo kitose šalyse. Latvija mano, kad jos programa e, skatinanti žmonės grįžti yra jos ateities politikos skirtinis akmuo nuo 2009 metų iki 2011 metų. Bendras bedarbių skaičius e, sudaro e, e, na, grupę žmonių, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Tačiau dabar pavojus kyla ir dėl skurdaus gyvenimo ir dirbant. Todėl socialinė atskirtis yra labai svarbus klausimas ir šiandien bendradarbiavame su vyriausybė, o Latvijos parlamentas ir toliau stengsis dirbti mažindamas skurdą, pirmiausia galvojant apie šeimas turinčias vaikų. Mes esame pasirengę mokytis ir pasinaudoti geros praktikos pavyzdžiai, pavyzdžiais per bendradavimą Europos Sąjungoje bei tarp, per tarptautinės organizacijas. Manau, kad šiandieninė E, diskusija yra gera proga gauti vertingų minčių, kaip toliau mažinti skurdą ir e, spręs kitas socialinės problemas. Pagal mūsų naują socialinio vystimosi planą 12-20 metams, kuris, e, tikiuosi, taps sėkminga reformų programa, numatėme priemonės, kaip didinti, gerinti gyventojų pragyvenimo lygį, kaip perkelti mokestinę naštą e, Ne, kita problema yra kova su šešėlinė ekonomika. Akivaizdu, kad tai bus e, sunkis rytis. Taip pat e, aišku, kad socialinių problemų sprendimas liks aktuali tema ir 13 metais. Rekomendacijos e, Latvijai uždavė nemažai namų darbų, mažinant e, skurdą, socialinę atskirtį ir e, gernant socialinę pagalbą. Nacionaliams parlamentams E, svarbu remti tokius politinius sprendimus, užtikrinant demokratinį legitimumą ir tuos priimtus sprendimus. Europos semestro iššūkis yra gerinti sinergiją tarp užimtumo, socialinės, ekonominės ir finansinės politikos, kad svarbiausias elementas asmuo nebūtų pamirštas. politikai turi atsižvelgti į tai, kad e, skurdas ir nedarbas šios problemos e, iš karto neišsprendžiamos. E, tempas, kuriuo kūriamos darbo vietos priklauso nuo įvairių ekonominių faktorių. Reikia imtis dinamiškų priemonių, kuriant darbo rinką su aktyviais dalyviais ir matant sritis su geriausiamis perspektyvomis. Socialinių partnerių bendradavimas gali padėti, prisidėti prie tinkamos politikos taikymo ir vengiant e, duobių kylančių iš to griežto taupimo, e, kad nesumažėtų darbo vietų kokybė. Poveikio vertinimai tampa vis svarbesni, ypač, ypač turint ribotus išteklius jais reikia užtikrinti, kad finansiniai asignavimai turi būti tiksliniai ir turi būti panaudojami veiksmingai. Krizės metu ir po jos, matant, kad didėja paklausa socialiniai paramai, buvo svarbu išvengti socialinio biudžeto pernelyg e, smarkaus padidėjimo. Šiuo metu mes vykdome tyrimus kartu su Pasaulio banku ir tų tyrimų rezultatus panaudosime tam, kad pakoreguotume savo politiką krizės metu, pagerinimo savo politikos kūrimą ir tikimės, kad ateityje tai padės mums gerinti žmonių pragyvenimo kokybę. Turime nepamiršti išvadų iš krizės, turime pasimokyti ir iš kitų šalių e, patirties, neturime užmigti ant laurų, turime e, dirbti toliau, raginti žmonės grįžti namo kad, ir užtikrinti, kad jie pasitikėtų savo ateitimi šalyje. Labai Ačiū už tokį konkretų pasisakymą. Jūs pasakojate apie savo šalį, ką ji konkrečiai darė. Dabar išklausysime mūsų paskutinę ekspertę, e, Veroniką Lope Fonten. Ji rengia pranešimą apie Europos semestrą ekonomikos politikos koordinavimui metinio augimo apžvalga 2013 metai. E, dėkuoju, ponė pirmininkė. E, praeitą savaitę e, e, užimtumo komitete buvo patvirtintas pranešimas dėl Europos semestro ir svarbiausi dalykai yra aštuoni punktai. Dabar labai svarbu, dabar labai svarbu įgyveninti tinkamą strategiją, kuri leistų didinti užimtumą, ypač jaunimo užimtumą. Prieš tai vykusioje sesijoje mes kalbėjome apie jaunimo užimtumo programas, tačiau visos šitos programos yra sėtinos su papildomomis investicijomis, su kova su skurdu ir atskirtimi. Aš manyčiau, kad mes visi puikiai sutarėme dėl to, kad ir fiskalinio konsolidavimo tema yra labai svarbi šiame kontekste. Apie tai reikia taip pat kalbėti, kadangi šis klausimas yra susijęs ir socialinių programų socialinėmis pasiekmėmis. Be to, valstybėse narėse yra kalbama apie prisitaikymą prie krizės padarinių, tačiau nežinia, kokiu mastu tai reikėtų daryti, kaip reikėtų, kokiu mastu konsoliduoti mokesčius. Kai kas mano, kad tai reikėtų daryti plačiai, o kai kas mano, kad reikia vis dėlto išsaugoti tvarų augimą. Yra įvairiausių nuomonių, kurias turėtume atspindėti savo pranešimuose. Kaip ten bebūtų, krizė privertė imtis mokestinių, fiskalinių priemonių, kurios buvo taikomas 2009-2010 metais, tuo labiau, kad deficitas sudarė daugiau negu 6 procentus nuo BVP ir mūsų valstybės skola nuo 60 procentų išaugo iki 90 procentų. Todėl reikia duoti atsakymą ir į klausimą dėl nacionalinio įsiskolinimo, dėl nacionalinio biudžeto tvarumo. Kita vertus yra pakankamai agresyvių programų reikalaujančių griežto taupimo e, priemonių ir visa tai turi neigiamų padarinių ir socialinėje srityje. Dabar jau pasiekime tą ribą, kai socialinis tvarumas tiesiog e, nebegali būti išsaugotas. Kai kurios valstybės, be kita ko ir mano šalis, e, turi 26 procentų nedarbo lygį. Be to, kas penktas jaunas žmogus Europoje neturi darbo. Europoje nedarbas, jaunimo nedarbas sudaro 22 procentus, o kai kuriuose valstybėse netgi 50. O be to nedarbas pastaraisiais metais dar labiau išaugo, 2013 metai tikrai nekelia jokio pesim, e, e, optimizmo. darbo rinka sustabarėjo, vidutinės pajamas turinčios šeimos turi taip pat taupyti, bet to didėja skurdas tarp dirbančiųjų gyventojų, be kita ko ir tarp kitų gyventojų sluoksnių. Nacionalinis įsiskolinimas situacija šioje srityje yra šiek tiek pagerėjusi, nacionalinės programos atnešė e, reikalingų rezultatų, tačiau vis dėlto kyla klausimas, ar konsoliduojant biudžetą reikia taikyti tokias griežtas priemonės, taikyti agresyvę taupimo politiką. Iki šiol mes vadovavomės šoko terapija, kurią taikėme ligoniui, tačiau norint, kad ligonis pasveiktų, reikėtų keisti tuos šoko terapijos metodus. Be to reikėtų galvoti ir apie sunkumus, su kuriais susidursime ateityje. Ekonomika atsigauna labai palengva, socialinės pasiekmės yra labai negailestingos. 2013 metais galbūt pastebėsime kokiu nors ekonomikos atsigavimo ženklų, tačiau e, fisk, kalinio atsigavimo galbūt galėsime tikėtis 14 metais ir iki to laiko turėsime taikyti griežtas taupimo priemonės. Dabar bent jau socialiniai parametrai yra pakankamai neigiami. Ūkio stabilumas tarsi pradeda ryškėti kai kuriuose valstybėse, ypač tose, kurios nesidėjo sudėjusios E, rankų, kurios rūpinosi ekonomikos augimu. Taigi mums reikia persvarsyti savo e, politiką, reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp biudžeto konsolidavimo ir socialinių pasiekmių bei socialinės politikos ir užimtumo. Mes privalome išsaugoti biudžeto konsolidavimo e, kryptį Tačiau kita vertus reikėtų užtikrinti valstybės finansų tvarumą. Tačiau tai galima padaryti įvairiais būdais. Reikia atsižvelgti į proporcingumą, taip pat reikia siekti augimo. Būtent tai mes ir suformulavome savo nuomonėje, kurią parengėme uh, užimtumo komitete. Labai svarbu siekti ekonomikos atsigavimo, užtikrinti naujas galimybės rinkoje, tačiau atskirose valstybėse reikia taikyti kitas nuostatas siekiant finansų konsolidavimo. Kai kurios valstybės, kurios įsiskolinusios šimtų procentų lyginant su BVP pajomis, neturi daug veiksmų laisvės vykdydamos savo ekonomikos politiką. Tačiau kita vertus, tas įsiskolinimas labai daug kainuoja e, šioms šalims, o tų šalių, kurių įsiskolinimas yra mažesnis, galimybės yra palankesnės taikyti specifinius modelius. Mes negalime pateikti vieno vienintelio recepto visoms valstybėms, kiekviena valstybė atskirai turi užtikrinti savo biudžeto tvarumą ir konsoliduoti savo biudžetą, tačiau kita vertus negalima stabdyti ekonomikos e, raidos, negalima e, stabdyti darbo vietų kūrimo proceso, būtina teikti socialinės paslaugas, ypač tose valstybėse, kurios ir dabar uh, nesugeba išbristi iš gilios krizės ir kurios deda daug pastangų siekdamos sureguliuoti savo biudžetą. Toms valstybėms reikia numatyti ypač daug lankstumo siekiant pritaikyti biudžetą prie krizės padarinių. Dėkuoju. E, baigiame prelegentų pasisakymus, o dabar matau, kad penki kolegos dar nori pasakyti, dar turime šiek tiek laiko, jeigu norės dar kas nors kalbėti, užpildykite šitą baltą lapą ir atsiųskite mums į prezidiumą. Taigi dabar. Ba baronienė Kateste Katan. Suteiksiu žodį. Baronienė atstovauja lordų rūmams ir po to suteiksiu Europos parlamentarui Pupakis. Thank you, Madam Chairman. Ačiū, ponia pirmininkė. Turiu pasakyti, kad kas minutę didėjo mano depresija, kol neišklausėme Latvijos atstovo. Ir man atrodo, kad reikia būtent apie tai ir kalbėti. Jie turėjo didžiulių problemų ir jie nusprendė imtis griežtų priemonių. Žinau, kad lengviau tai padaryti, e, kai turi mažesnę šalį, tačiau atrodo, kad jie iš tikrųjų kiekvienas uh, pilietis uh, galvojo apie tai, kaip išsigelbėti. Junktinėje karalystėje problema yra ta, kad mintis, kad uh, jaunimas turi eiti į darbą šeštadienį, kai neina į mokyklą, atrodo visiškai neprigyjo. Na, Tesko pirmininkas pradėjo dirbti 14-15 metų šeštadieniais, krovėjų, dirbdamas krovėjų, o e, galiausiai tapo vienu svarbiausių verslininkų, vienu didžiausių verslininkų visame pasaulyje. Yra tokių pavyzdžių iš praeities, tačiau šiais laikais labai sunku jaunimui E, jaunimą motivuoti net atsikelti iš lovos, kad jie laiku nueitų į darbą. Aš apie tai ilgai galvojau. Lengviau tai padaryti mažame miestelėje, iš kur aš esu. E, kas nors gali ateiti pasakyti, duosiu 10 svarų, jeigu padarysi tą ar tą, nuplausi dvi mašinas. Taip lengviau žmonės pripratinti prie darbo disciplinos, rutinos. Aišku, viską tai yra giliau negu kad šiandien čia pakalbėjome. Ir man įdomu, ką galvoja Europos parlamento komitetai įspręsdami tokią problemą. Tai panašu į tai, ką mes nesnei padarėme Jungtinėje karalystėje. Mes parengėme aktą e, skirtą tam, kad žmonės būtų atsakingesni už savo gyvenamąją vietą kur gyvena, kur dirba ir taip skatinti jaunąją kartą. Kaip keletą kartų sakiau, demografinė situacija yra nepalanki, daugelį šalių gyventojų sensta ir mums reikia jaunimo, kuris šiuo metu yra be darbo, e, įgyti kvalifikaciją, įprasti dirbti. O tie iš mūsų, kurie baigia savo dar, darbinį gyvenimą, turbūt turėtų sugebėti jiems patarti ir paraginti juos padrasinti. Yra jaunimo organizacijų, kurios iš tikrųjų motivuotai grupėse dirba. E, galima sakyti, kad reikia, kad Europa duotų mums tokių pinigų, tokių pinigų, e, reikia paramos iš vyriausybės. Tačiau aš girdėjau, nežinau ar tai tiesa, kad jeigu kiekvienos Europos bendrijos, Europos Sąjungos e, maža ar vidutinė įmonė įdarbintų dar vieną papildomą žmogų, nedarbo nebūtų. Aš tiesiog sakau, kad iš tikrųjų reikia pažvelgti į save, į aplinką, kurioje mes esame, į žmonės, kuriuos pažįstame ir pa ištiestume pagalbos ranką, paragintume e, sustarkyti savo gyvenimą, įtraukti, padaryti tą gyvenimą šiek tiek disciplinuotesnį. E, dėkuoju, dabar suteiksiu žodį E, kolegai Konstantinos Pupakis, e, kuris yra Europos parlamento narys iš e, Graikijos, socialinių reikalų komiteto narys, priklausantis EPP. Dėkuoju pirmininkė. Eigi, šalyse, kurios išgyvena rimtus sunkumus, taikoma griežta taupimo politika Tarptautinis valiutos fondas yra pateikęs savo e, nuomonę dėl šių priemonių, pasisako už jas, bet kitas dalykas yra socialiniai klausimai. Mano e, šalyje pasiekmes e, socialinės yra labai rimtos sutaupimo priemonių. Vienas iš trijų gyventojų Graikijoje gyvena žemiau skurdo ribos, pavyzdžiui tarp jaunimo 56 procentai yra bedarbių. E, kai kurie žmonės neturi už ką nusipirkti kūro savo namams e, apšildyti, e, atlyginimai sumažėjo ir visiškai nesprendžiamos socialinės problemos. Ekonomika ir visuomenė yra du skirtingi dalykai reikia mums augimo priemonių, kurios leistų palaikyti e, pažeidžiamiausius gyventojus. Mes turime e, dabar gyventi nacionalinės ir Europos strategijas. Aišku, tai yra svarbu, reikia užtikrinti ekonomikos tvarumą. Turime galimybės visoje sąjungoje e, solidarumo pagalba, bendarbiavimo pagalba pasiekti daug ko, bet mes visi privalome ir saugoti Europos e, idealus, turime suteikti tam tikrą viltį visiems, visiems mūsų piliečiams. Ačiū. Dabar žodis e, kolegai Žose Viradė Silva, kuris yra prisitaikymo e, programos įgyvendinimo komiteto e, narys Portugalijoje. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Labai gerai, kad šitas klausimas buvo įtrauktas į mūsų sutikimo darbo atvarkę. Aš norėčiau paprastai pasakyti štai ką. Manau, kad reikėtų poveikį vertinti trim lygmeniais, lygmenimis. Tai yra trys lygmenys, kuriais susidurė Portugalija. Aš manau, kad tas pats pasakytina ir apie kitas valstybės narės. Pirma, Ankstesnėse diskusijose buvo paminėta, kad darbo rinka nesugeba žvelgti į priekį ir tiesiog atsinaujinti, įtraukti naują darbo jėgos kartą. Darbo rinka yra uždara jauniems žmonėms. Antra problema yra susijusi su tuo, kad daug nedirbančių žmonių yra labai jauni. Netgi jie yra per jauni, kad galėtų pakeisti situaciją, o kiti yra tiesiog per seni, kad sugrįžtų atgal į darbo rinką. Taigi mes turime, turime dvi alternatyvas, dvi priešpriešas, kalbėdami apie darbo jėgą. Be to yra gyventojų, kurie gyvena žemiau už socialinio minimumo ribos. ES valstybės narės išsiderėjo tam tikrus pajamų lygio rodiklius, tačiau kaip ten bebūtų, yra tokių žmonių, kurie negauna tų minimalių pajamų ypač senyvo amžiaus žmonės ir būtent jiems reikėtų numatyti finansavimą arba paramą iš atitinkamų fondų. Norėčiau pasiūlyti, pamastyti apie naujas galimybės jauniems žmonėms po to, kai jie nedirbo šešis mėnesius. Jiems reikėtų pasiūlyti tam tikras programas, mokymus, kurios leistų jiems integruotis į darbo rinką. Tai yra viena ES e, Luksemburgė patvirtino strategijos kryptis. 97 metais buvo suformuluotos tokios nuostatos E, užimtumo veiksmų plane, kuris buvo priimtas prieš keletą men, metų. O dabar mes jau kalbame apie e, įsipareigojimą teikti paramą, jeigu jaunas žmogus nedirba keturis mėnesius. Taigi mes turėtume rimtai žvelgti į tą mūsų pačių įsipareigojimą teikti paramą jauniems žmonėms darbo rinkoje. Reikėtų prisiminti ir tą 97 metų sprendimą. Reikėtų tiesiog prisiminti, kas ES mastu jo buvo priimta, kadangi strategija nuo 97 metų gyvavo, tačiau ji nebuvo sėkmingai įgyvendinta. Galima galvoti apie priežastį, dėl ko taip atsitiko, tačiau aš manau, kad mano paminėtos trys priežastys yra uh, pačios svarbiausios, dėl kurių mes šią problemą jaunimo nedarbą išleidome iš dėmesio, iš mūsų akiračio. Taigi, ko gero įvyko kiti įvykiai, kurie privertė mus nukreipti žvilgsnį nuo jaunimo užimtumo, nuo socialinių klausimų. Taigi mes turime grįžti prie šitų klausimų, turime grįžti prie e, socialinių reikalų tarybos priimtų sprendimo ir pagalvoti apie minimalius socialinius standartus. Devyniolikoje iš 27 valstybių didėjo gyventojų skaičius, gyventojų, kurie gyvena skurde. Kita vertus, reikia prisiminti, kad ir skurdo riba buvo e, pažeminta. Tačiau pažeminus skurdo ribą suformulavus naują apibriežtį, mes neįveiksime skurdo tikrovėje. Mes turime padėti jauniems žmonėms, siūlydami e, praktikas, užimtumo programas. Kol kas situacija ES yra toli gražu nevienoda. Dėkoju. Europos parlamento e, vardu pasisakys Aleksandras Serkas, bet atrodo, kad ne, jis jau kalbėjo. Taip, prašom žodis jums, jūs atstovaujate socialistams keletas pastebėjimų. Uh man e, kyla susirūpinimas dėl to, kaip reiškėsi e, pasiekmes tose šalise, kuriuose e, taikomos e, priemonės e, specialios dėl sunkumų jų patiriamų. E, porą pastebėjimų. Pirmiausia, kiekvienas protingas žmogus supranta, kad tam e, tikrai politikai reikia rezultatų, neketinimų mūsų šalyse e, taikoma politika e, praėjus trims, keturiems metams po krizės, bet dėl to mes matome, kad atsirado daugiau nedarbo, daugiau skurdo, e, lėtėja ekonominė veikla. Ir aš manau, kad dabar nebegalima nieko pasakyti, tik tai tai, kad ši politika yra bloga. Ir matome mes tai iš faktų matome duomenis, e, matome duomenis, kurios mums rodo dramatišką realybę ir kurie mums sako, kad e, dabar tai, kas atsirado e, taikant biudžeto drausmę, sakoma, kad jeigu mes toliau taip darysime, rinkos mumis pasikeis mažys palūko norma, bet tikrai tai buvo jau sakoma ir nieko neatsitiko panašaus. Ir aš manau, kad turime, manau, kad turime keisti mūsų kryptį. Ne, taip sakau, ne dėl to, kad priklausau tam tikrai politiniai šeimai, bet dėl to, kad matome, kad nieko neįvyko to, ko tikėjomės. Dabar kalbam apie tai, kad reikia daugiau lankstumo e, pristaikymo mechanizme. Ir e, vis tik tai matome, kad dabar nebuvo pakankamai paraminių priemonių ir jos e, sužlugdė dešimtis tūkstančių įmonių. Reikia e, e, daug išteklių, kad galima apmokėti mūsų skolą. Skola auga. E, daug priemonių buvo įgyvendama sąžiningai. Tos partijos, kuri laimėjo rinkimus, galvojo, kad tai bus išbrista iš krizės, tos priemonės buvo taikomos. E, buvo manoma, kad rinkos bus įtikintos, bet taip neatsitiko. E, dabar matome, kad padėtis blogėja. Ir matome, kad kažkas neveikia Kodėl neturime pakankamai moralinės drąsos prisipažinti, kad mes suklydome ir mes dabar išgyvename tą tragediją kasdien. Mano šalyje labai e, daug e, sunkumo kyla dėl to, kad pavyzdžiui įmonės negali skolintis, kadangi balūkanos yra daug kartų, du, tris kartus didesnės negu kitur. Mes turime kažką daryti, kad būtų daugiau galimybių. Kita vertus, nėra ir paklausos, nes sumažėjo atlyginimai, e, nėra paskatų ir dėl to sustojo visa veikla. Ir tai yra akivaizdu žmonėms, kurie turi sveiko proto. Mes turime e, kritiškai žiūrėti į šią pastarųjų ketverių metų politiką. E, e, mūsų šalis E, kai prasidėjo krizė, mūsų valstybės skolos yra 60 procentų, dabar jau 100 procentų. Taigi e, reikia mokėti skolą, bet reikia tam tikros politikos e, Europos Sąjungoje. Mes krizės pradžioje buvome tarsi geriausioje padėtyje, o dabar mūsų skola išaugo dėl to, kad turime gražinti tiek daug skolų. kasdien atsiranda po 3000 bedarbių, ištisi regionai. Ištisi regionai kenčia nuo nežmoniško nedarbo lygio. Taigi, ta politika turėjo užimtumai labai rimtų pasiekmių. Žmonės skursta, nebegali net vaistų įpirkti, žmonės prarado teisės, prarado uh, savo gerbui, bet tai drasko ir visuomenę. Rinkos nesupranta visuomenės, jos galvoja, kad viskas yra tik algoritmai. Bet e, visuomenė yra draskoma. Ir mes dabar turime aiškiai pasakyti, kad kažkas neveikė per pastarus trejus metus arba kažko pritrūko reikia pasakyti tai, nes mes matome dabar nepaprastai dramatišką padėtį mūsų šalyje. Ir dabar nematome, kas būtų atsakingas už tą krizę. Sitis e, e, Londono, Europos centrinis bankas, visi e, savo duomenys gerino per pastarosius trejus metus dėl mūsų kri krizės, o mes dabar mokame e, milijardus, milijonus eurų. Merci beaucoup. Vous remarquez que j'ai laissé les e, Dėkuoju, aš leidau paskutiniam kalbėtojui šiek tiek ilgiau kalbėti, nes turime laiko. Ir Gal paskutiniai kalbėtojai vis tik tai e, taip ilgai nekalbės. Dabar aš suteiksiu žodį Nesuber, kuri yra paskutinė klausėja. Jūs esate Europos parlamento narė, GUE frakcijos narė ir esate iš Portugalijos. Um, Ačiū, pirmininkė. Dėl užimtumo. 2013 m. komisijos e, metinėme e, vertinime atsispindi panašios rekomendacijos, kurios nežinia ar padės įspręsti socialinės problemas. Ypač e, silpniausiose ekonomikos požiūrių valstybėse. Labai sudėtingos sąlygos e, plėtoti verslą bendrovėms, didina nedarbą, taip pat galimybės e, lengviau atleisti žmonės iš darbo tiesiog e, neužtikrins didesnio užimtumo taip pat fiksuoti atlyginimai, e, kurie yra paaiškinami e, gamybos produktyvumu, yra tik tai pasiteisinimas. Visi puikiai suprantame, kad gamyba e, smunka ir mums reikia siekti, kad nebūtų mažinami atlyginimai, kitaip ekonominė situacija dar pablogėsi. Liepos mėnesį praėjusiais metais mes kalbėdami apie Europos semestro rekomendacijas turime omenyje, kad turėtume vengti atlyginimų mažinimo, kad socialinės išmokos nebūtų apkarpomos. O dabar kalbame apie socialinį poveikį. Poveikį tos taupimo politikos. Tačiau reikėtų pagalvoti ir apie kitas priemonės. Priemonės, kurios sukūrė dar didesnį socialinį netolygumą ir neligybę. Portugalijoje apskritai mažėja atlyginimų lygis. Be to, darbdaviui tenka mažesnė atlyginimų išmokėjimo darbuotojams našta. Kita vertus, didėja jų uh, pelnas ir gerėja tų visuomenės sluoksnių gerovė, kurie ir taip gyvena geriau. Tūkstantičių keturiais šimtais eurų padidėjo pelno dydis įmonėms per praėjusius metus, tačiau darbuotojų atlyginimai mažėjo. Taigi reikėtų perskirstyti tą gerovę, tai yra pelno e, dalį, kuri, kurią gauna e, darbdavys, reikėtų perskirstyti ir darbuotojams. O kai kalbame apie augimą, tai dažnai turime omenyje tik tai teorinius samprotavimus, tačiau nieko nedarome, kad būtų kuriamos darbo vietos tikrovėje. Kasdieną yra netenkama 5000 darbo vietų. Tai 500 darbo vietų. O tai reiškia, kad darbo rinka ir toliau patiria stagnaciją. Kita vertus, kai kalbame apie augimą, reikėtų prisiminti vieną svarbiausių dalykų. Būtent, kad be viešųjų investicijų nepritrauksime jokių kitų papildomų investicijų iš išorės. Žinoma, biudžeto apribojimai turi tam tikrų pasiekmių E, investicijoms. Su ta problema susiduria visos valstybės narės, kai kalbame apie e, viešųjų investicijų e, teikiamą paramą. Reikėtų kalbėti ir apie tai, kad reikėtų keisti apskritai viešųjų finansų formavimo politiką. Mes dažnai kalbame apie ekonominius dalykus teoriniam lygmenyje, tačiau mūsų piliečiai patiria konkretų poveikį savo e, gyvenime. Jiems rūpi daugiau darbo vietų, daugiau socialinių paslaugų. Mes neturime išleisti iš akių strateginių ekonomikos politikos aspektų. Mes negalime leisti, kad didėtų privačių bendrovų pelnas visos visuomenės socialinės gerovės sąskaita. Mes turime keisti savo kursą. Kaip tiksliau reikėtų suformuluoti mūsų tolesnius uždavinius? Svarbu, kad valstybė ir toliau laikytų vadžias savo rankose, kad nebūtų greunami ekonomikos pagrindai. Dabar visa našta tenka darbo jėgai. Būtent darbuotojai turi sumokėti tą valstybės įsiskolinimo naštą. Mes vadovaujamės tiesiog stagnacija paremtos ekonomikos modeliu. Manau, kad reikėtų pritarti mintims, kurios buvo užsakytos apie Portugalijos darbuotojus. Ne tik tai Portugalijos, bet ir kitų šalių darbuotojai turėtų gauti atlygį už savo pastangas ir kad jiems būtų užtikrintas tinkamas pajamų lygis. Dėkuoju. Dabar tokie spontaniški pasisakymai, ši procedūra taikoma Europos parlamente. Jeigu dar kas nors iš jūsų norite greitai sureaguoti, tai kas buvo pasakyta, pakelkite ranką, o jeigu taip nėra, tai tuomet suteiksiu žodį vėl mūsų ekspertams. Ir pasiūlysiu atvirkštinę tvarką jiems pasisakyti, kaip kad darėme per pirmąją popietinę darbo sesiją ir suteiksiu žodį Veronikai Lope Fontane, paskui Arvilas Ašeradens, o paskui ponui Kanavaru. Veronika, ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad neturėtume būti tokie pesimistai, kaip kolega Aleksandras Serkas tikrai šiek tiek gerėja padėtis. E, ir pirmas dalykas, ką turime e, daryti, priimtos beje priemonės e, yra pozityvios, būtina konsoliduoti fiskalinę būklę, nebekartosiu to ir mes dėl to visi sutarėme, bet taip pat reikia uh, išreikšti pasitikėjimą, tai nepaprastai svarbu uh, E, jauni e, žmonės, kiti, jeigu pasitikės, e, tai pasiteiks dabartinė dinamika. Taip pat norėčiau sureaguoti tai, ką sakė baronienė. Kalbėjote, jūs kalbėjote apie jaunimo darbo drausmę. Man atrodo, kad jaunimas, jeigu turi darbą, jeigu yra, turi išsilavinimą, gali laikytis darbo drausmės principų. Mano mieste yra kaimynų asociacija, kuri daugybę metų labai aktyviai dirba su e, jaunimu, neįgaliaisiais, jaunai žmonėmis, kurie turi integracijos problemų. Ir yra sukurti tam tikri modeliai mokymo, e, tam tikri moduliai. Ir e, prisimenu, kad šios asociacijos vadovas man sakė, tėvai kalba apie tai, kad vaikai mūsų nesikeldavo iš lovos, nes neturėjo ką veikti. Ir e, dabar atidarytos yra durys e, dirbtuvių, kurias išlaiko ši asociacija ir e, jauni žmonės ateina ten mokytis dėl to, kad pasitiki at, savimi tik ateitimi ir turi vilties. Mes turėtume pasinaudoti Europos struktūriniais fondais ir tikrai panaudoti tokiems tikslams valstybėse narėse, ypač tose, kurios yra nepaprastai daug problemų, kaip kad mano. Mes e, vieni negalėsime išspręsti visų problemų ir galėtume pasinaudoti tomis lėšomis, kad padėtume jaunimui. Tai būtų pats geriausias jų panaudojimo būdas. Ačiū, dabar suteiksiu žodį e, kolegai iš Latvijos, Ešeradens. E, Bet prieš tai e, norėčiau sureaguoti į specifinius dalykus. Buvo paminėti du dalykai - iššūkiai, kurie susiję su situacijos atkūrimu e, jūsų šalyje struktūrinių fondų lėšos ir taip pat e, naujoji daugiametė finansavimo programa. Europos parlamentas E, siūlo, kad 25 procentai būtų išlaikyti e, sanglaus politikai, pirmiausia, Europos socialiniam fondui. Antras dalykas - migracija. Mane visuomet labai jaudina tie klausimai. Nežinau, ar galiu cituoti dabar vien, vieną dalyką, bet aš, kai buvau jauna, sužinojau, kad Lena sakė, tie, kurie palieka savo šalį, yra tie, kurie e, balsuoja uh, E, kojomis. Ir dabar sakoma, kad 10 procentų Latvių paliko šalį ir labai sunku juos sugražinti. Noriu paklausti, ko, kaip jūs e, panaudojate pervedimus, kurie. E, įplaukas savo šalyje. E, baronienė pasveikino Latviją. Jūs e, labai nukentėjote nuo taupimo programų, e, bet ilgainiui sumažėjo nedarbas ir tas nedarbas susimažėjimas susijęs ne tik su tuo, ne tik su tam tikromis priemonėmis, bet ir su tuo, kad 10 procentų jūsų šalies gyventojų išvyko, įskaitant jaunimą. Uh, Dar turiu Jums klausimų dėl to, kaip Jūsų uh, nuomonė Latvijos nacionalinis parlamentas yra uh, susijęs su memorandumu, kuris buvo pasirašytas tarp Latvijos vyriausybės ir uh, lėšų, kurios buvo suteiktos Jūsų šaliai. Kiek prisidėjo Latvijos parlamentas? Ar pakankamai buvo konsultuojamasi su uh, E, jūsų parlamentu, kai buvo teikiama e, Tarptautinio valiutos fondo pagalba. Nu, gan es saņēmu daudz jautājumus. Uh. Ačiū, išgirdau nemažai klausimų. Dėl to scenarijaus, kurį pasirinko Latvija Na, jeigu grįžtume į tą patį išeities tašką ir turėtume rinktis iš naujo, tai turėčiau pasakyti, kad vyriausybė pasirinko tinkamą kelią, e, vidinę devalvaciją. Vienintelis dalykas, kurį galbūt kitaip darytume, tai nenorėtume, kad žmonės taip nerūpestingai skolintųsi keletą metų paskolos individams e, buvo tokia pat dydžio kaip paskolos e, šaliai. Taigi žmonės išvyko iš šalies tam, kad galėtų sugražinti kreditus. E, emigracija, taip, 10 procentų didelę kainą sumokėjome. Dauguma tų žmonių yra iki 35 metų amžiaus. Tai yra žmonės, kurie žino, kad yra galimybių užsienyje ir jie nieko nelaukdami Latvijoje išvyko iš šalies. Augimo planas Latvijai yra svarbus, situacija šiaip gana palanki. Jeigu daugumoje šalių matome, kad atlyginimai mažėjo, Latvijoje atlyginimai praėjusiais metais padidėjo. Ir tas augimas tęsiasi ir šiemet. Aš norėčiau, kad ir kitos šalis pozityviai žvelgtų į konsolidacijos priemonės. Aišku, tai suteikia tam tikrų kančių, tad, mat, tačiau matome, kad Latvijoje augimas atsigavo, daugelis bendrovių e, siekia subalansuoti atlyginimus mokamus jų atlyginimą, jų darbuotojams e, palyginti su uh, atlyginimais mokamais e, darbuotojams išvykusiems į, į kitas šalis. Yra šalyje bendrovių, kurios e, šią prasme veikia labai sėkmingai. Kitas dalykas, krizės metu mes visiškai restruktūrizavome Latvijos ekonomiką, kadangi turėjome pakankamai kreditų. E, prieš krizę eksportas sudarė apie 20 procentų, dabar eksportas sudaro apie 80 procentų. Latvija tapo e, labai konkurencinga, visą tai rodo. E, dar e, keletas komentarų apie lėšų paskirstimą ateityje, dėl fondų paskirstimą. Žinoma, sanglaudos žemės ūkio finansavimas yra labai svarbus, nors mes gauname ir mažiau negu kitos šalis. Tačiau norėčiau įspėti komisiją dėl vieno dalyko. Nemažinkite finansavimo mokslui. Vienintelė galimybė ekonomikos tolesniam plėtojimui yra darbo vietų kūrimas su didesnė papildoma vert, pridėtinė verte. Ir mes planuojame plėstis būtent šioje e, srityje, tai yra kuriant darbo vietas su didelė pridėtinė verte. Ačiū. Labai ačiū, labai ačiū, jūs esate ambicinga šalis ir jums linkiu kuo geriausios kloties dabar. Žozė e, Manuel Kanavaro, kuris atstovauja socialinio saugumo ir e, socialinės apsaugos ir darbo komitetui. Čia jo pirmininkas Portugalijoje. Aš pritariu iš dalies baronienės pasisakymui, kad labai svarbu, kad jaunieji žmonės baigę studijas patektų į profesinės veiklos sritį. Tačiau kita vertus reikėtų numatyti tam tikras paskatas akademinė lygmenyje, taip pat profesinėme lygmenyje, reikėtų numatyti atitinkamas skatimo programas kad žmonės, kurie sulaukia tam tikro amžiaus, galėtų baigti mokslus ir įgyti profesinės patirties ir ruoštis e, darbo veiklai. 80 procentų darbuotojų dos processos de ajustamento e dos processos de austeridade kurie susiduria su problemomis darbo rinkoje, dabar ir yra e, taip vadinamų pietų valstybių piliečiai. Be kita ko, daugelis jų yra iš mano gimtos šalies Portugalijos. Taigi mums reikėtų atnaujinti savo programas, kurios e, atveria kelius jauniems žmonėms į darbo rinką žinoma, labai svarbu ir sunku reformuoti darbo rinką, tačiau kito kelio nėra. Dabartinė vyriausybė, kaip aš minėjau, stengiasi suvienyti veiksmus, kurie leistų pasiekti bendro tikslo. Galima nesutikti dėl tam tikrų veiksmų pagristumo, tačiau visi pritarė, kad reikia įveikti tą bendrą visiems priešą. Svarbu liberalizuoti Portugalijos ekonomiką, kai kas gali, žinoma, taip pat nepritarti tokiam vertinimui Kaip ten bebūtų, liberalizuotant ekonomiką galima netekti dar daugiau darbo vietų, tačiau, kaip ten bebūtų, reikia siekti didinti užimtumą siekiant investuoti iš valstybės biudžeto, tačiau kita vertus reikėtų siekti pritraukti ir tiesioginės užsienio investicijas. Nors tiesioginės užsienio investicijos taip pat yra tiesiogiai susijusios su globalia ekonomikos ir finansų krize. Tačiau, kaip ten bebūtų, kai kurios valstybės sugeba pritraukti tiesioginės užsienio investicijas, nors kai kas mano kad situacija nėra pakankamai e, optimistiška, bet galvoju, kad Ispanijos ir Portugalijos ekonomikai atgavinti galima pritaikyti abipusio solidarumo principą, kadangi mūsų abiejų valstybių, abi, abi valstybės yra panašioje ekonominėje situacijoje. kolega iš Graikijos kalbėjo apie situaciją šioje valstybėje. Galbūt ji iš tikrųjų yra blogesnė negu Portugalijoje, tačiau, kaip ten bebūtų, mes taip pat reiškime solidarumą su Graikija ir aš tikiuosi, kad Europos mastu mes galėdami bendradarbiausi išspręsime ir bendras problemas kai kurie mūsų politiniai oponentai iš kairiosios stovyklos netiki mūsų siūlomų receptų sėkme. Žinoma, reikia pasinaudoti tą praktiką, kuri gali būti pritaikyta Portugalijoje. O kita vertus mes turime atsižvelgti į savo valstybės specifiką ir matyti mūsų ypatingus, ypatingą poreikį. Taigi, bendradarbiaudami turime atsižvelgti ir tą valstybės specifiką. Labai ačiū, labai ačiū visiems, e, kurie pasisakė per šias dvi sesijas. Dar norėčiau pati porą pastabų pabaigoje išsakyti. Pirmiausia, e, e, sutinku su tuo, ką sakė kolega Kanavaro. E, mes užtikrinome labai gerą geografinę pusiausvę tarp kalbėtojų. Ypač tai susijęs su klausimais, kurie keliami, kalbant apie problemas, iššūkius ir tai atsispindėjo diskusijoje per šią sesiją. E, dar keletas e, pastebėjimų pabaigoje. E, prisitaikymo programos. Tai kaip jos parengtos ir taip, kaip buvo bendraujama su socialiniais partneriais. Žinome, kad parlamentas e, buvo susijęs taip pat e, su rengimu šių programų, bet e, mes turime siekti dirbti dar geriau. Ir dabar mes turime tokią e, vištas ir e, kiaušinio situaciją. E, kalbu apie dalyvavimą bendrą rengimą programų. Dažnai kai kuriuose valstybėse šis procesas yra sudėtingesnis negu kad valstybėse, kuriuose padėtis yra labai rimta. Dar pasakysiu, kad uh, E, maždaug 2007-2008 metais, kai prasidėjo tik tai krizė, mes sakėme Europos parlamente, kad tai yra Amerikos krizė, Europa neišgyvena sunkumų, mūsų automatiniai stabilizatoriai mums leis amortizuoti krizės sukeltą šoką. Mūsų e, automatiniai stabilizatoriai e, tai yra mūsų socialinė apsauga ir e, matome, kad praėjus ketveriems, penkeriems metams jau pamiršome tai, kas buvo e, pasakyta krizės pradžioje, nes kai matome prisitaikymo programas, tai yra programos, kurios pernelyg dažnai e, susijusios su tais automatiniais stabilizatoriais. Ir e, mes Europos lygmenyje kūrėme naujus stabilizatorius bet tuo pačiu metu mes, presdami problemas, pamiršome tai, kas buvo pasakyta anksčiau. Arba, kitaip tariant, e, žiūrėjome į tokią trumpą perspektyvą pradžioje, kad neįvertiname pakankamai tam tikrų veiksnių. Prisimenu labai garsės diskusijas apie taip vadinamus multiplikatorius. Kitas pastebėjimas. Europos šalių e, parlamento atstovai sakė, kad e, egzistuoja pernelyg didelis atru, atotrukis ir kad e, reikia pagalbą valstybei e, nariai teikti, pritaikant ketverto principą ir įtraukti tarptautinę darbo organizaciją. Aš lankiausi joje keletą kartų. E, paskutinį kartą visai nesiniai ir tarptautinė darbo organizacija yra sukaupta nepaprastai daug patirties. Ir e, kai kuri kai kurie požiūriai, mintys šios organizacijos yra visai populiarūs Europos komisijoje. Taip pat reikia įtraukti ir Europos parlamentus, nes tai leistų mums susitikrinti globalesnį požiūrį gyvenant e, prisitaikymo prie krizės padarinių e, programas. E, ketvirtas pastebėjimas. Taryboje E, svarstomi tam tikri klausimai. Ir šiandien po pietų mes kalbėjome apie iššūkius, klausimus, kurios spręs e, e, socialinių reikalų ministrai, ekofinas, Birželio vadovų taryboje galbūt tai bus svarstama. Tai yra lankstumo priemonės įvertinimas, atsižvelgiant į taupimo priemonių poveikį E, tam užburtam e, ratui, kuris e, nėra toks užburtas, kaip kas galvojo, arba netaip užburtas, ir reikia tam tikro lankstumo, reikia žiūrėti, kaip bus taikomas, taikoma fiskalinė sutartis, kurią turime. Galbūt reikėtų dažniau pastelgti jos nuostatas Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje ir kitur. E, kalbam apie tai, kad taip e, taikomos taupimo priemonės. Ir e, jau plačiai taikomos tos priemonės ir neseniai Tartautinis valiutos fondas net kalbėjo apie tai, galbūt, kad galbūt reikia šiek tiek švelninti. E, kai ką. Reikia daugiau lankstumo, mes manome, kad reikia lang, daugiau lankstumo. Galbūt dabar e, dėl to ir prasidės diskusijos e, Europos taryboje. Bet e, nepakanka vieno dialogo, pavyzdžiui, tarp kiekvienos e, valstybės narės ir komisijos. To nepakaks. Reikia Europos lygmenių, e, globalių lygmenių, eurozonos, ES lygmenių kalbėti apie tai, kad egzistuoja problemos, kad egzistuoja problemos susijusios su taupimo e, režimu ir reikia iškoti išeičių. Paskutinis pastebėjimas. Europos parlamentas. Ir tai siejasi su mūsų e, diskusijomis ryte per tą mm, darbo, toje darbo grupėje, kurioje pirmininkavo kolega Alan Lamasiūr. Mes turime e, žiūrėti į ES išlaidas, e, reikia galvoti apie investicijų finansavimą, socialinės e, srities finansavimą, nes tik tai taip mes galėsime e, išbristi iš krizės nepakenktami užimtumui. Kai kurios valstybės narės, kai kurie parlamentai gal nemato to kaip labai akivaizdaus dalyko bet e, daugiametė finansinė programa e, turi apsaugoti sanglaudos politiką ir Europos e, socialinį fondą. Reikia galvoti apie vietos lygmenį regionus. Aš vadinu tam tikras investicijas investicijomis į betoną, tai yra, e, tai yra investicijos į infrastruktūrą, jos labai svarbios. Jūs Portugalijoje turite e, daug e, greitkelių, bet galbūt reikia informacijos greitkelių taip pat ir investuoti galbūt reikia daugiau žmogiškai kapitalą. Tai dar svarbu šiandieną. E, Ir aš e, baigsiu pasakydama, kad mes ir toliau remsime e, tą mintį, pasiūlymą, kad 25 procentai finansavimo būtų skiriama per Europos socialinį fondą. Ir apie tai kalbėsime su komisijos nariu Andoru. E, dabar norėčiau padėkoti visiems, visoms, kurie dalyvavote mūsų darbe iki pabaigos. Uh turime šiek tiek daugiau negu pusvalandį ir paskui apačioje salone narių susitiksime, vyks vakarienė. Man atrodo, kad visi gavote kvietimus, e, kurie jums leidžia e, dalyvauti vakarienėje, joje e, dalyvaus ir parlamento pirmininkas Martinas Šulcas, garbės mūsų svečias bus E, Peteris Pret, e, Europos centrinio banko e, direktorių valdybos narys. Ir jis taip pat pasisakys apie augimą, darbo vietų kūrimą iš Europos centrinio banko pozicijų. Tai yra svarbus klausimas. Paskutinė informacija. Tie ženkleliai, kuriuos jūs šiandien gavote, e, įsiregistravę, galios ir rytoj, e, su jais jūs būsite įleisti ir galėsite dalyvauti rytoj ryte e, mūsų diskusijose. Visiems labai ačiū, o e, lauksiu jūsų netrukus e, vakarienėje.